Ladies and gentlemen, good afternoon. Ponios ir ponai, laba diena. Uh, be welcome uh, to this meeting. Sveiki atvykę į Teisės reikalų komiteto posėdį. Pradėsime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Darbo tvarkė keičiama štai kaip. Koordinatorių posėdis yra atidedamas į antradienio rytą nuo 9 valandos iki 9.45. Įvyks koordinatorių posėdis. 31 klausimas dėl keitimosi nuomonėmis su Edmundu Štoiberiu irgi atidėtas į vėlesnį posėdį. Taip pat paprašius ponui Andersonui žaliųjų frakcijos yra siūloma komisijos nesugebėjimas atsakyti prioritetinį klausimą susijusį su Marakešo sutartimi per numatytą laikotarpį pagal 130 taisyklę. Pagal kitus klausimus bus apsvarstoma šis klausimas posėdžio pabaigoje. Tikiuosi, kad komiteto nariai neprieštarauja tokiems pakeitimams. Panašu, kad neprieštarauja ar būtų kitų prieštaravimų ar siūlymų keisti darbo atvarkę. Nematau. Kągi tuo met darbo atvarkė yra patvirtinta. Jokių pirmininko pranešimų ar skelbimų nėra. Trečiasis darbo atvarkės klausimas protokolų tvirtinimai, jeigu nėra prieštaravimų protokolams. Jeigu jie nebus gauti iki posėdžio pabaigos, tuomet laikysime, kad pirmosios ir antrosios gruodžio dienų e, posėdžio protokolai ir taip pat gruodžio trečiosios dienos e, protokolai e, bus laikomi patvirtintais. Kągi, dabar galime pereiti prie ketvirto darbotvarkės klausimo. Na ir dabar man labai malonu pasveikinti komisijos narę Verą Jūrovą. ją jau pažįstate. Komisijos nariai suteiksime galimybę tarti įžanginį žodį, o po jos pasisakymo bus numatyta laiko klausimams ir atsakymams. Klausimams, kuriuos gali užduoti komiteto nariai. Pone Jūrova, sveiki atvykę, žodis Jums, prašau. Ačiū, ponė Svoboda. Ponios ir ponai, man labai malonu aptarti bendrą darbo tvarkę su jumis tik prasidėjus metams ir tik prasidėjus mano kadencijai. Aš manau, kad visi norime pagerinti reikalus e, visų intereso, intereso labui, piliečių labui, tam, kad e, vartotojai galėtų geriau pasitikėti ir kad būtų sukuriama daugiau galimybių verslui. Bendroje rinkoje tai bus didelis indėlis siekiant sustiprinti ekonominę veiklą, skatinti inovacijas ir modernizuoti kasdienį gyvenimą Europoje. Mūsų iniciatyvos ateityje gali praktikoje tarnauti visiems išsakytiems interesams, siekiant skatinti ir skatinti verslininkystę, jau imtas ir ištingų žingsnių, nemokumo direktyvos srityje. Aš norėčiau pripažinti pono Zviefkos atliktą darbą, kuriam pavyko pasiekti labai gero rezultato. Sažiningi verslininkai nusipelno pagalbos, kai susiduria su sunkumais. Pagerintos taisyklės dėl jurisdikcijos užtikrina daugiau aiškumo ir numato atitinkamus saugiklius, siekiant išvengti piknaudžiavimo siekiant geriausios jurisdikcijos. Aš manau, kad nelengva buvo pasiekti to kompromiso parlamentui. Taip pat e, susijęs e, nemokumo registras leis supaprastinti nemokumo ir bankroto procedūras. Tai yra labai apčiuopiamas reformos rezultatas, kuris keis verslo kultūrą Europoje. Taip pat neturėtumėme čia sustoti. Daugiau galime nuveikti. Komisija patvirtino rekomendaciją dėl naujo požiūrio į nesėkmės verslo srityje. Valstybės narės yra kviečiamos įgyvendinti rekomendaciją iki 15 metų kovo mėnesio. Po to komisija įvertins, ar reikalinga imtis tolesnių priemonių šioje srityje. Taip pat yra daug objektyvių kliūčių, kodėl verslininkai Europoje susiduria su sunkumais. Tik 2 procentai įmonių uh, valstybės narės investuoja į kitas valstybės narės įkurdamos e, dukterinės įmonės arba filialus. Komisija siūlo vienos valstybės narės įmonės statutą. Ir aš norėčiau pasakinti pranešėją Degrandės Paskalį ir padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Kai kurie iš jūsų užsakėte susirūpinimą dėl galimo tokio pasiūlymo poveikio įvairiems, įvairiems darbuotojų dalyvavimo modeliams arba savarankiškai dirbantiems asmenims. Aišku, visus tos aspektus reiks apsvarstyti ir aptarti atitinkamai ir dirbsime kartu, kad pasiektumėme subalansuotą sprendimo. Būtų galima tą pasiūlymą pridarinti prie administracinio supaprastinimo ir skaitmeninimo MVI, elektroninės procedūros leidžia supaprastinti darbą, taip pat sujungiant ir verslo registrus ir taip pat reikalinga peržiūrėti ir kovos su pinigų plovimu direktyvą. Dabartinė ekonominė krizė sukėlė diskusijas dėl tvarių verslo modelių ir akcininkų teisių. Ir toks pasiūlymas dėl akcininkų teisių yra taip pat įtrauktas į pasiūlymą. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Koferati už jo atliktą darbą šioje srityje. Krizės metu mes matėme, kad akcininkai ypač instituciniai investuotojai, dažnai nedalyvauja arba tik tai trumpalaikį spaudimą daro įmonėms. Dėl to atsiranda spekulacinė spiralė, kuri nėra kontroliuojama ir atsiranda sunkumų mūsų visuomeniai. Mes turime surasti racionalų kompromisą tarp investuotojų, kuriems reikalingos priemonės, kad jos galėtų geriau prižiūrėti ir taip pat direktorių valdybos, kuri privalo turėti įgaliojimų veiksmingai valdyti įmonę. Atlygio aspektai, taip pat su šalimi susiję sandoriai irgi turės būti aptariami šiame kontekste. Įmonių teisės paketas yra tvaraus verslininkystės pagrindas, yra tvarios verslinkyties pagrindas ir aš norėčiau e, paraginti tuos veiksmus. Kaip matote, iš komisijos veiksmų programos numatytos 15 metams, skaitmeninė bendroji rinka yra labai svarbi iniciatyva. Ji pasitens, pas, pasiteisins tik tuo met, jeigu atsižvelgsime į verslo ir vartotojų interesus. Elektroninės priekybos elementas yra tik nedidelė verslo įmonių modelio dalis. Tik tai 14 procentų MVI ES naudoja internetinę priekybą ir tik tai 5 procentai įmonių parduoda e, į kitą šalis. Toliau, tačiau elektroninė priekyba auga greitai ES 10 procentų kasmet. Vartotojai panašu mažiau pasitiki priekybą internetu, kai perka iš kitos valstybės narės, nei pirkdami savo šalyje internetu. Viena priežasčių galėtų būti skaitmeninės bendrosios rinkos susiskaldimas. Jūs siūlėte, kad daugiau dėmesio reikia skirti bendrai ES pardavimų teisiai, atsižvelgiant į internetinę priekybą. Bendra ES pardavimų teisė nesusilaukė tarybos paramos, mes norime atsimti šį pasiūlymą ir pateikti pakoreguotą pasiūlymą šiais metais Tai bus viena naujų iniciatyvų, kuri bus paskelbta skaitmeninės bendro, bendrosios rinkos pakete. Mes norime iš naujo įvertinti priekybos skaitmenėje bendroje rinkoje kliūtis ir aš norėčiau jūs tiesiogiai traukti į tas konsultacijas ir pasinaudoti jūsų diskusijomis bendros Europos pardavimų teisės kontekste. Panašu, kad beveik nėra jokių specifinių taisyklių vartotojų, vartotojų įsigijant skaitmeninius produktus ir pagrindinių teisių, kalbant apie produktus, tokius kaip e, atsiųsta muzika ar filmai, sporto renginiai, kurie yra transliuojami internetu, to nėra. Bet tikro, tikrai veikiančioje skaitmenėje rinkoje vartotojai turėtų turėti galimybę pirkti patikimai kitoje valstybėje narėje lygiai taip pat lengvai ir paprastai kaip savo šalyje gauti geriausius produktus už pačią pigiausią kainą. Verslo įmonės taip pat turėtų galėti parduoti savo produktus be nereikalingų kaštų. Pavyzdžiui, vartotojas Vengrijoje gali prisijungti prie Junktinės karalystės tinklapio ir stebėti savo mėgstamas futbolo čempionų lygos rungtynės. Taigi tokias teisės turi gauti visi Europos vartotojai. Mes turime surasti tinkamą politikos mišinį, atsižvelgti į teisinį susiskaldimą bendroje skaitmenėje rinkoje, taip pat pasirūpinti, kad vartotojai būtų tinkamai apsaugoti. Aš norėčiau išklausyti jūsų nuomonės apie tai. Siekiame to tikslo kartu. Atsižvelgiant į tai, kad nesvarbu, kurį kelią pasirinksime, reikalingas sprendimas, kuris atitiktų dabartinius vartotojų apsaugos teisės aktus. Tai, taip pat norėčiau, kad užbaigtumėme darbą ties dviem klausimais, kad piliečiams būtų lengviau keliauti ir gyventi užsienyje. Tai yra mm, toktinių nusavybės teisės ir prieiga prie tam tikrų viešų dokumentų. Mes turime panaudoti bendrąją rinką ir sumažinti naštą piliečiams ir atsisakyti daug kainuojančių ir ilgų procedūrų. Aš tikiuosi jūsų paramos. Šiuose darbuose yra suįsitikinusi, kad geri rezultatai bus pasiekti. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir įsitraukti į tikrai nuo atvirą, nuo širdų dialogą su jumis, įgyveninant mūsų ateities darbo atvarkę. Pakalbėkime apie šeimos teisę. 2015 metais aš ketinu daug dėmesio skirti taip vadinamos Bruselio 1A reglamento peržiūrai, kalbant apie santokos klausimus ir tėvų atsakomybės klausimus. Per pastarosius metus ginčiai dėl šeimos klausimų išaugo ES, dėl to, kad matome vis daugiau piliečių mobilumo ir vis daugiau tarptautinių šeimų. 2014 metų balandžio e, mėnesio renginys, taip pat konsultacijos, kurios surengė komisija, rodo, kad reikia tobulinti veikiančias taisyklės, mums reikia greitesnių, veiksmingesnių mechanizmų siekiant nustatyti teismų pripažinimą ir įgyvendinant teismų sprendimus esant tarp valstybinėms byloms ir aš šiuo klausimu pateiksiu pasiūlymą. Vis didėjantis ES piliečių ir įmonių judumas reiškia, kad daugiau yra santykių ir su trečiųjų valstybių verslo įmonėmis bei piliečiais. Tarptautiniai susitarimai su trečiosiamis šalimis dėl to yra labai svarbus, numatant teisinį aiškumą ES piliečiams visame pasaulyje. Per savo kadenciją aš norėčiau toliau sustiprinti daugia šaliai bendradarbiavimą civilinio teisingumo srityje. Aš ketinu aktyviai dalyvauti Hagos konferencijoje dėl privatinės tarptautinės teisės. Tai yra pati ryškiausia tarptautinė organizacija civilinio teisingumo srityje, kuriai priklauso ir ES nuo 2007 metų. Mūsų tikslas yra pasirūpinti ES piliečių ir verslo įmonių apsaugą už ES ribų. Šeimos teisės srityje komisija skatina trečiasią šalis pasirašyti atitinkamas tarptautinės konvencijas. 1980 Hagos konvencija dėl vaikų grobimų, tai yra pagrindinė priemonė siekiant užkirsti kelią vaikų grobimams e, pasaulyje. 93 šalys yra pasirašysios šią konvenciją ir 96 metų konvencija dėl vaikų apsaugos. Visai neseniai Europos Teisingumo teismas patvirtino, kad išskirtinė ES kompetencija vaikų grobimų srityje įtraukia ir trečios valstybės įstojimo pritarimą trečios valstybės įstojimui prie, į Hagos konvenciją. Tačiau ES išskirtinės kompetencijos šioje srityje, kur reikalingas vienbalsiškumas taryboje, yra nemenkas iššūkis. Ir aš dirbu su valstybėmis narėmis, kad galėčiau pasirūpinti iš ankstinių koordinavimų ir greitų e, galimų įstojimų procedūrų gyvendinimu. Komisija yra pasirengusi aštuonių naujų trečiųjų valstybių e, prisijungimui pritarti prie e, Hagos konvencijos. Ir jūsų komitetas taip pat šiems pasiūlymams pritarė. Ir aš tikiuosi, kad dabar, kai kompetencijų klausimas jau yra išaiškintas teismo, mes galime pereiti prie greito sutarimo taryboje. Dėl civilinės komercinės teisės komisija aktyviai yra įsitraukiusi į parengiamąjį darbą mm, prieš Hagos konferenciją siekiant parengti pasaulinę konvenciją dėl teismų sprendimų pripažinimo ir gyvendinimo. Tai taip vadinamasis teismų sprendimų projektas. Tartunė konvencija šiuo klausimu užpildytų labai svarbę spragą teisinės apsaugos rytyje, kalbant ir apie piliečius, ir apie įmonės visame pasaulyje. Būtų sutikiamas teisinis pagrindas, leidžiantis verslo įmonėms prekiauti, e, piliečiams judėti, keliauti pasaulyje saugesnėje teisinėje aplinkoje. Tai puikiai dera su ES priekybos politikos darbo tvarkė. Visą tai gal atrodo perdėm techniška, tačiau galutinis tikslas yra labai paprastas padaryti, kad mūsų piliečių gyvenimas būtų paprastesnis ir turėdama tą tikslą omenyje, turime nepamiršti ir pateiktų pasiūlymų. Ir aš norėčiau paminėti du klausimus. Kalbant apie reglamento dėl mažų ieškinių procedūros e, klausimą, jūs žinote, kokį e, požiūrį, bendrą požiūrį patvirtino taryba, komisija yra įsitikinusi, kad jeigu mes tikrai norime padėti MVI, dabartinė riba 2000 eurų turi būti padidinta, kalbant apie vidutinę tarp valstybinių ieškinių vertę 40 tūkstančių eurų. Taigi šiame kontekste aš sutinku su pranešėja, ponia Geringer Deotinger, kad veiksmingas ir tinkamas žalos atlyginimas sukuria galimybę vartotojams, kadangi tada lengviau kelti ieškinį dėl 300 eurų. Tai yra nedėlė suma. Kalbant apie tam tikrų viešų dokumentų prieimimą, aš vertinu parlamento paramą mūsų pasiūlymui. Taryba taip pat pritarė tam, kad pasiūlymo tikslai būtų supaprastinti, tačiau kvesionuoja apriepti. Esu įsitikinusi, kad kai tik tai šis klausimas bus išspręstas, viskas sustos į vietas. Dirbkime kartu ir suraskime bendrą pagrindą, kad ir piliečiai, ir įmonės galėtų pasinaudoti brangių biurokratinių formalumų panaikinimu, ko galima greičiau. Pabaigai norėčiau dar paminėti, kad labai svarbi jūsų parama dėl teisingumo rezultatų suvestinės. Mes rengėme trečiąjį tos e, rezultatų suvestinės variantą, kalbant apie teismų sistemas. Tai yra labai aktualu piliečiams, tai gali skatinti ekonominį augimą ir mes dirbsime kartu toliau plėtodami šią priemonę. Alternatyvus ginčių sprendimo mechanizmas ir toliau vaidins svarbu vaidmenį teismų sistemose, o mūsų internetiniai ginčių sprendimai numatyti vartotojams, kurie pradės veikti 16 metais, bus papildoma naudinga priemonė šioje srityje. Taigi, šiame kontekste aš norėčiau taip pat pabrėžti, kad alternatyvų ginčių sprendimo direktyva turi būti perkeliama valstybių narių dar šiais metais. Ten yra pasiūlomas paprastas, veiksmingas, greitas, nedaug kainuojantis, teismo neįtraukiantis sprendimas e, ginčiams tarp vartotojų išspręsti. Ir vartotojai, ir prekybininkai sutaupys, nereikės ilgų, daug kainuojančių teismo procedūrų. Mano tarnybos dirba dėl internetinių ginčių sprendimo varianto techninių sprendimų. 2014 metų lapkričio 25-27 dienomis buvo pabandytas prototipas, dalyvavo 170 vartotojų ir to testo rezultatai pavasarį bus paskelbti. Taip pat aš norėčiau, kad mes ir toliau uh, imtumėmės pastangų ir kurtumėme tikrą Europos teisinę kultūrą, kur yra abipusis pasitikėjimas ir treniruojami ir, ir apmokomi praktikuojantys teisininkai. Aš tikiuosi jūsų paramos ir šioje srityje. Ačiū uždėmesi. Uh, Norėčiau padėkoti Jums, komisijos narė, už įžanginę kalbą. Jūs tikrai parodėte kokie yra jūsų darbo tvarkės prioritetai, ką reikėtų akcentuoti ir taip pat e, parodėte, kad gerai supratote tą klausimą, kurį mes jums uždavėme per pirmąjį klausimą šiame parlamente prieš e, paskiriant jūs e, šiomis pareigomis. Galėčiau pasakyti, kad mūsų komitetui, mūsų komitetas glaudžiausiai bendradarbiauja su jumis ir mums e, iš tikrųjų reikia, reikalingas tikras dialogas, kuris e, galėtų padėti įgyvendinti mūsų bendrą darbo tvarkę. O dabar norėčiau kreiptis į narius Gal turėtumėte komisijos nariai klausimų? Turiu sąrašą ir ponas Radė pirmasis užduos klausimą. Ačiū pirmininkė. Pone Jūrova, prieš kelias dienas buvo atnaujintas ir įsigaliojo Briuselis vienas e, reglamentas tarptautiniai, te, te, tarptautinės teismo nutartys automatiškai įsigalioja visose ES valstybėse narėse, tačiau sėkmingas šio reglamento gyvenimas priklauso nuo abipusio pasitikėjimo. Kaip būtų galima užtikrinti, kad šalių civilinės teisės bus tinkamai apsaugotos kitose valstybėse narėse, ypač turint galvoje įrodymų rinkimą, vaikų apsaugą. Per klausimus teigėte, kad ketinate dirbti, kad būtų nustatytos minimalios procedūros, kurios padėtų užtikrinti pasitikėjimą teismų pasitikėjimą vieni kitais. E, kaip vyksta darbas šiuo klausimu ir kada galėsime susipažinti su pirmaisiais rezultatais. O antrasis klausimas yra susijęs su galimo įmonių tei direktyvos kodifikavimu. E, tai yra įtraukti komisijos 2015 metų darbo tvarkė ir tai reiškia, kad turėtume greitai sulaukti rezultatų. Gal galėtumėte pateikti naujausią informaciją šių klausimų? Ir jeigu leisite, tai dar paprašysiu narių užduoti daugiau klausimų, ponė Svėpka. Labai ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti nuoširdžiai komisijos nariai Jūrovai už jos įžanginį žodį. Atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti posėdėje nuo jo pradžios, tačiau taip jau pirmadienį skrydžių tvarkaraštis susiklosti Noriu pasakyti, kad e, jūsų pristatyti planai labai atitinka mūsų lūkesčius ir todėl labai esame jums dėkingi už tai, kad būtent šios klausimus įtraukite į savo darbo tvarkę pirmiausiai 2015 metais kartu su savo komanda labai džiaugiuosi dėl to, kad rengėtis peržiūrėti Briuselio antrąjį reglamentą Šis reglamentas susijęs su klausimais, mm, su kuriais susiduria kiekvienas es pilietis kasdienime gyvenime, e, keisdamas savo gyvenamąją vietą, ypač e, santokų tarp skirtingų valstybių piliečių atveju ir panašiai, todėl e, labai svarbu užtikrinti tinkamą teisinį saugumą tiek šeimos nariams, tiek ypač vaikams atskirose sritise atitinkamos teisės turi būti atitinkamai apsaugotos. Jeigu galėtumėte truputėlį išsameu papasakoti apie tai, kokią linkmę ketinate šį reglamentą peržiūrėti, tai būčiau labai dėkingas. Taip pat norėjau paklausti apie jūsų planus susijusius su 14 direktyva Dėl e, įmonių buveinės perkelimo iš vienos valstybės į kitą. Noriu priminti, kad parlamentas jau 2012 metais patvirtino pranešimą savo iniciatyvą šią temą. Ir manau, kad e, iš tiesų jau parlamentas e, pageidautų, kad komisija pateiktų atitinkamų pasiūlymų teisėkros rytie. Ir taip pat noriu paklausti artimiausių metų, ketinate imtis veiksmų, tesdama Justice Scoreboard projekto įgyvendinimą, nes visuomet, kuomet sustinkame su komisijos nariais, aš raginu, kad ta rezultatų suve, suvestinė būtų parengta taip, kad e, remiantis patirtimi skirtingų valstybių narių pagerintų bendrą e, teisinį saugumą ir kad nebūtų ta rezultatų suvestinė naudojamas siekiant suvesti tam tikras politinės sąskaitas su kuo nors. E, taigi manau, kad e, atsižvelgiant į e, mano minėtus aspektus, reikėtų e, pasirinkti labai apdairų požiūrį, išplečiant šią rezultatų suvestinę ir įtraukiant taip pat ir baudžiamąją teisę, ne tik civilinę ir prekybos teisę. Prisimenu, kai prieš praėjusios kadencijos pabaigą mes apibendrinome savo komiteto veiklą buvo pateiktas aiškus pasiūlymas nesistengti šioje srityje pasiekti kažkokių ypatingų permainų. Tad puikiai suprantame, kad pati sunkiausia kova ES ir kiekviena valstybė narė yra kova su biurokratija, siekiant ją mažinti, todėl man atrodo, kad jeigu aiškiai parodytume, kokius žingsnius iš eilės norėtume žengti, pradant nuo tų sričių, kuriuose ginčių kyla mažiausiai, po to perinant prie sudėtingesnių sričių. Ir tik tokiu būdu ES piliečiai tas mūsų priemonės ir žingsnius pastebės. Ir pabaigai dar vienas pasvarstymas, kadangi kolega minėjo Briuselio pirmąjį reglamentą ir e, aš buvau už jį atsakingas prieš kelis metus mūsų komitete. Siekiant užtikrinti pasitikėjimą teisingumo te e, sistema atskiriuose valstybėse narėse turime bendromis pastangomis tą pasitikėjimą stiprinti, turime remti e, valstybių narių institucinės teisinės, kad jos kuo geriau gyvenintų ES teisę. ir e, ypač pasitelkiant geriausią teigiamą patirtį susijusiu su bylų svarstymu ir teismų sprendimų įgyvendinimu ir aš tikiuosi, kad sugebėsime to pasiekti. Dar vienas klausimas susijęs su nedidelės apimties ieškiniais, susijęs vadinamasis small claims. Manau, kad čia turėsime apsispręsti dėl tų ieškinių sumos, ar tai būtų 5000, 10, 8 ar 15, tai reikės priimti čia politinį sprendimą, tačiau sutinku su to pasiūlymu, kad ta bendroji suma ieškinio neturėtų būti labai nedidelė, jeigu norime, kad ši priemonė būtų naudinga ir pasiteisintų. Dar kartą noriu padėkoti ir linkiu Jums sėkmės įgyveninant Jūsų 2015 metų veiklos planus ir ponė Haltau užduos dar klausimą, po to met paprašysime komisijos narę atsakyti. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė. Norėčiau Jūs patikinti, kad šis komitetas greičiausiai teigiamai balsuos dėl at ataskaitų dėl galimybių, dėl kitų šalių prisijungti prie 1980 metų Hagos konvencijos dėl vaikų grobimo. Ir manyčiau, kad iš tikrųjų tai reikėtų padaryti greitai ir mūsų ir kitose institucijose. Minėjote, kad ketinate dirbti dėl sutuoktinių klausimų, dėl registruotų partnerysčių. Klausimas būtų toks e, kaip atsižvelgtumėte į tokią situaciją, kad dauguma valstybių narių jau pripažįsta registruotą partnerystę, ką tai galėtų reikšti ir kaip mm, optimistiškai jūs esate nusiteikusi dėl minėto pasiūlymo. Dabar norėčiau perėti prie kito klausimo dėl į moterų įmonių valdybose kaip suprantu, būtent jūs turėtumėte priimti sprendimą dėl to, ką reikėtų daryti su šiuo pasiūlymu. Ir praėjusią savaitę tai buvo aptarta parlamente ir norėčiau žinoti, kokie būtų, kokie būtų jūsų ketinimai, juk iš tikrųjų yra įrodymų, kad reikėtų imtis ryštingų veiksmų tuo klausimu kad įmonių valdybose nebūtų tokio skandalingai mažo moterų skaičiaus. Uh, manyčiau, kad šis darbas turėtų būti dirbamas kartu su moterų skatinimu, imtis vadovaujamo darbo ir tuomet būtų galima pasiekti geresnių rezultatų ir dėl šio dokumento. Ačiū. Dėkoju už visus klausimus. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Buvau įžanginė kalboje užmiršusi pasakyti, kad esu pasirengusi atvirai su jumis aptarti šios klausimus ir neformaliai. Mums nereikia laukti oficialių platformų, kad galėtume, galėtume susitikti ir pasikalbėti. Taigi, jeigu turite klausimų tarp posėdžių, nedvėjodami kreipkite į mane. Dėl moterų įmonių valdybose šis pasiūlymas tikrai padėtų išspręsti tą problemą, kad įmonių valdybos yra skandalingai mažas moterų skaičius. Šiuo metu statistika teigia, kad tik 16 procentų moterų įmonių valdybose dirba, o mano šalyje tik tai 10. Taigi skirtingose valstybėse narėse rezultatai yra skirtingi. Aš tikrai skatinu, rėmė šį pasiūlymą, nes ne tik teisinga padėti moteriams užimti šias pareigas, tai taip pat reiškia ir ekonomikos skatinimą, nes e, visa tai turi privalumų ir padėtų pasiekti įmonėms geresnių rezultatų. Uh, Čekijos Respublikos įmonių vadovų sustikime vienas pasakė, kad ieško moterų, kurios galėtų dirbti atsakingą darbą, nes nenorima švaistyti talentų. Taigi mes tikrai skatinsime šio klausimo sprendimą ir tikrai dar kelios valstybės narės turėtų pritarti šiam pasiūlymui. O aš atliksiu lobistinį darbą, kad kai, kai kuriuose valstybėse narėse per kitas kelias savaitės ir kitus mėnesius, pirmininkaujant Latvijai, pasikeistų požiūrį šiuo klausimu. Dėl sutuoktinių nuosavybės ir registruotos partnerystės, taip, tai du teisėkuros pasiūlymai, kurie dėl kurių reikia priimti sprendimą. Aš kalbėjau su Lenkijos ministru dėl Lenkijos pozicijos, taip pat tarėmės e, su pirmininkaujančia Latvija dėl šio klausimo ir suprantame, kad tam reikėtų daugiau laiko, kadangi kai kurios valstybės narės privalo pakeisti savo poziciją dėl šio pasiūlymo. Ir pirmiausia, jos pačios turi suformuluoti savo poziciją dėl tokio dalyko, kaip registruota partnerystė. Taigi mano pozicija yra tokia. Taryboje antroje šių metų pusėje prie šio pasiūlymo grįžime, bet toks yra mano optimistinis vertinimas. Tikimės, kad taip ir nutiks. Ir tikimės, kad e, šie pasiūlymai dėl teisės aktų bus patvirtinami, patvirtinti kad ir susituokusios poros, ir registruotoje partnerystėje gyvenančios poros galėtų išspręsti šios klausimus ir e, užsienyje, kitose valstybėse narėse. Dėl ieškinių, dėl nedidelių sumų, manau, kad tai turėtų padėti e, Europos įmonėms Manau, kad artimiausiu laiku per kitus kelius mėnesius priimsime sprendimą dėl e, ribinių verčių, nes kai kurioms valstybėms narėms iš tikrųjų yra labai svarbu, kad toks dokumentas būtų patvirtintas ir jos e, labai siekia, kad būtų kuo greičiau priimtas sprendimas. Dabar sunku būtų pasakyti, ką nors dėl konkrečių sumų dėl šio klausimo vyks intensyvios dėrybos. Visiškai pritariu tam, kad Briuselio vienas reglamento gyvendinimas yra labai svarbus, taigi toks būtų mano atsakymas į pirmą klausimą, nes Briuselis vienas, reglu, Briuselis vienas reglamente e, yra nustatoma teismų jurisdikcija ir teismų nutarčių įgyvendinimas, taigi tai yra tas svarbiausias dalykas, ką turime padaryti, kad e, sukurtume pasitikėjimą. Ir tai turėtų ir padėti sustiprinti abipusį pasitikėjimą. Briuselis vienas reglamentas yra labai svarbus ir esame įsitikinę, kad sėkmingai jį įgyvendindami pasistumėsime didindami pasitikėjimą ir mažindami biurokratinės kliūtis bei visas kitas kliūtis, su kuriomis susiduria įmonės ir piliečiai keliaudami visoje Europoje. Dėl e, dokumentų viešų dokumentų, tai pritarėme parlamento nuomonėjai, kad ES reikėtų pripažinti tokius dokumentus, nors taryba norėjo apriboti tų dokumentų skaičių. Taigi dėrybos to klausimu tęsis ir tikiuosi, kad per Latvijos pirmininkavimo pusmetį galėsime uh, E, pasiekti tam tikrų išvadų ir galėsime su parlamentu pradėti trišalės darybas. Dėl teisingumo rezultatų suvestinės, e, kuo ilgiau dirbu komisijos nare, tuo labiau suprantu šios priemonės svarbą nes ji padeda įvertinti situaciją valstybėse narėse civilinės teisės procedūrų srityje ir padeda susidaryti vaizdą apie teismų sistemų efektyvumą valstybėse narėse. Naudosiuosi šias, šią priemonę kaip tik galėsiu, kad paskatinčiau valstybės narės imtis realių veiksmingų žingsnių, kad būtų galima pagerinti situaciją. Kaip žinote, kart kartėmis vis kyla noras išplėsti teisingumo rezultatų suvestinę. Ne E, baudžiamosios teisės rytyje, aš tam pritarčiau, bet vis tiek reikėtų šiek tiek laiko aptarti šį klausimą su valstybėmis narėmis. Bet aš tikrai manyčiau, kad tai būtų labai naudinga ir būtina kad būtų galima palyginti situaciją valstybėse narys ir baudžiamosios teisės rytyje. Dėl Briuselis 2A klausimas buvo dėl e, jo pakeitimo ir atnaujinimo, taigi norėčiau dabar jūs informuoti, kad mes norėtume, kad būtų galima pasirinkti atsakingą teismą, kuris priimtų sprendimą dėl skyrybų ar išsiskyrimo ir tuomet poros būtų raginamos priimti draugišką sprendimą ir dažniausiai tokį, kuris atitiktų geriausius vaiko interesus. Taigi vaikai būtų prioritetas. Norėtume pa padėti šeimoms sutvarkyti reikalus vienoje institucijoje ir tai galėtų konsoliduoti įvairias, į, įvairius sprendimus šeimos teisės rytyje, kad taip, kad būtų galima kuo geriau atsižvelgti į vaiko, geriausius vaiko interesus ir protingus teismų sprendimus. Dėl eksekvatorius panaikinimo tai galėtų sumažinti išlaidas ir priimti sprendimus dėl vaikų, dėl minimalių standartų, dėl vaikų, kad būtų galima kuo geriau užtikrinti vaiko teises ir užtikrinti daugiau pasitikėjimo tarp valstybių narių, suderinti sugražinimo procedūrą, pagrobtų vaikų sugražinimo procedūrą kad būtų kuo mažiau sumažintas neigiamas tėvų pagrob... poveikis vaikui, kai vaiką pagrobė vienas iš tėvų. Ir Galiausiai mes peržiūrėsime administracinį bendradarbiavimą tarp nacionalinių institucijų, e, ypač vaiko, e, socialinių vaiko tarnybų, kad būtų galima kuo geriau užtikrinti vaiko interesus. Taigi tai būtų svarbiausi klausimai. Ačiū. Yra dar penki nariai, kurie nori užduoti klausimus. Taip pat ir ponas Timermans jau laukia už durų. Noriu paprašyti komiteto narių užduoti savo klausimus kuo trumpiau ir komisijos narės kuo trumpiau į juos atsakyti. Ir tokiu mm, būdu baigsime šį savo, šį savo pirmąjį sustikimą, tikėdamėsi, kad jų bus ir daugiau. Dabar užduos klausimą ponė Gutelant. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Jūrova. Jums už jūsų prezentaciją ir galimybę padiskutuoti. Noriu užduoti klausimą dėl dukterinių įmonių ir su jomis susijusių pasiūlymų. Man jūsų pasiūlymas nebuvo visiškai aiškus, taigi noriu paklausti, ar ketinate perimti ankstesnių pasiūlymų dėl dukterinių įmonių dalis ir perkelti jas į kitą teisėkuros procedūrą. Ar šios pasiūlymus ketinate dar labiau sugriežtinti, sustiprinti, siekiant, kad e, įmonės taip, nesielgtų taip, kaip elgesi dabar, piknaudžiaudamas teisinę sistemą ir e, palankiausią mokesčių sistemą. užduodu šį klausimą prisimindama diskusijas mūsų komitete susijusios su dukterinėmis įmonėmis, taigi noriu paklausti, ar ketinate tą pirminį pasiūlymą atsiimti ir perkelti jo dalis į kitus teisės aktus, ar ketinate jį pagerinti tam, kad įmonės e, nepiknaudžiautų šio teisės aktu. Tikiuosi, kad e, aiškiai uždaviau savo klausimą. Kilsteris. Ačiū, ponė Jūrova, už jūsų įžangin žodžius ir e, atsakymus pateiktus. Noriu tris dalykus atkreipti dėmesį. Manau, kad po teroristinių išpolių Paryžioje negalime pereiti ir grįžti prie įprastinės darbo tvarkės. Aš noriu paklausti, kokios pozicijos jūs laikotės vertinant e, asmens laisvių suvaržymo ir saugumo tarpusavio e, santyki. Vokietijoje ta diskusija yra e, pakankamai įtempta, susijusi su keliaivių duomenų įrašų perdavimu, su iš ankstiniu duomenų saugomu ir kaupimu. Taigi, kaip e, jūs įvertintumėte savo poziciją tarp saugumo ir laisvių suvaržymo? Socialdemokratams čia kyla uh, nemažas susirūpinimas dėl to, kad gali nukentėti tiek socialinės, tiek demokratinės teisės ir kad ekonominių požiūrių e, ir socialinių požiūrių Europa nejudės į priekį. Kalbant apie Europos e, skaitmenizaciją, vartotojai yra smarkiai sunerime dėl e, galimo autorių teisų pažeidimų internetinėje erdvėje kaip šios rytie galėtumėte užtikrinti didesnį saugumą. Ponas Buda. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai, kad atvyko, rado laiką su mumis susitikti. Aš uh, užduosiu trumpus klausimus, tikiuosi trumpų atsakymų. Kaip jūs ir komisija vertinate fizinio asmenų bankroto galimybės? Ar jūsų vertinimu privatus fiziniai asmenys galėtų e, paskelbti savo nemokumą? vertinant dabartinę padėtį, manau, kad bankroto atveju e, ne, ne vienodos nelygios yra teisės tarp įmonių ir privačių arba fizinių asmenų. Kitas klausimas susijęs su vadinamąją bankų diktatūra, kurios aukomis tampa bankų klientai. Labai dažnai padėtis yra tokia, kad klientai paprasčiausiai negali gražinti savo paskolų mokėti mėnesinių įmokų, nes palūkanos labai smarkiai auga Rumunijoje. Šiuo metu vyksta labai rimta diskusija susijusi su paskolomis, kurios buvo paimtos Šveicarijos frankais ir e, jų sumos praktiškai padvigubėjo kai kuriais atvejais ir piliečiai žmonės negali išsimokėti savo skolų. Noriu paklausti, ar šioje srityje ketinate imtis veiksmų, kad padėtis pasikeistų. Ačiū. Ačiū, poniai Ferrarai dabar žodis. Ačiū, pirmininkė. Labadiena, komisijos narė. Nauja komisija siekia labai aiškiai permainų, taigi buvo atsimti kai kurie teisėkuros pasiūlymai, kurie atrodė nesvarbus ir dabar parengtas sąrašas tų teisės aktų kurie turėtų būti atšaukti ir tarp jų, atrodo, yra ir atitinkamas e, įstatymas e, dėl motinystės atostogų, tačiau mums tarybos pozicija visiškai neprimtina yra tiek siekiant apsaugoti motinų, tiek vaikų teisės, kaip komisija ketina iš šios aklavėtis išeiti ir galėtumėte suteikti tinkamos informacijos dėl direktyvos pasiūlymo pagal e, kurį tas senasis pasiūlymas, kuris yra blokuojamas taryboje, būtų teikiamas iš naujo. Pone Rozė. Ačiū, pane komisijos nariu, už tai, kad atvykote pasikeisti nuomonėmis. Kelis e, trupus klausimus jau minėtomis temomis noriu užduoti. E, pirmiausiai noriu paklausti, kokia filosofija remsitės teikdami naują pasiūlymą dėl prekybos teisės rytyje, ar, ar pasiliksime prie 29 režimo, ar pasirinksite kokį kitokį pagrindą. Taip pat mano dėmesio susilaukė klausimas dėl vaizdo ir garso turinio sklaidos Europos Sąjungos rinkoje. Aš manau, kad e, jeigu būtų išduodama tik tai vienintelė e, licenzija arba leidimas e, tokį turinį platinti ES teritorijoje, tai sukeltų problemų toms mažesnėms įmonėms, kurios įsikūrusios atskirose valstybėse narėse ir kurios platina atitinkamą produkciją tik tai savo šalies kalba. Kokiu pasiūlymu ketinate teikti, siekiant apsaugoti garso ir vaizdo turinio įvairovę ir e, prieigą prie jos iš vartotojų pusės. Taip pat aš noriu pritarti pasiūlymui užtikrinti lyčių lygybę įmonių vadovybėje, e, valdančiose institucijose, tačiau manau, kad šiame kontekste reikėtų svarstyti taip pat ir motinystės atostogų klausimą, ir, e, kadangi jis yra labai svarbus, siekiant užtikrinti rimtesnį moterų vaidmenį ekonomikoje, taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Pirmininkas, kadangi laiko turime nedaug. Prašau komisijos narės atsakyti į, klausimą, kur, į klausimus, kurie yra susijęs su <clears throat> mūsų komiteto įgaliojimų sritimi ir bent jau du klausimai tikrai su uh, mūsų įgaliojimų sritimi nebuvo susiję. Taigi komisijos narėm žodis. Udělám česky, protože jsem v češtině rychlejší. Víme, že... Aš pereisiu į čekų kalbą. Čekiškai galiu kalbėti kur kas greičiau. Taigi nekalbėsiu apie motinystės atostogas, nes šis pasiūlymas e, tikrai nėra kol kas atsiimtas, yra dar pusė metų, per kuriuos valstybės narės turi apsispręsti. Toliau kalbant apie padėtį dėl bendros Europos pardavimų teisės. Mes analizuojame rinkos poreikius, taip pat vartotojų poreikius. Vyksta, dirba konsultacinė grupė, rengiant naują pasiūlymą ir taip pat uh, aptarėme įvairius variantus, kalbant apie ir harmonizavimą, ir įvairius kitus alternatyvius pasiūlymus. Taigi pažiūrėsime, koks bus galutinis rezultatas. Toliau kalbant apie skaitmeninių sutarčių pasiūlymą, mes Rygoje mėnesio pabaigoje paskelbsime apie tai, O kalbant apie pusiausvyrą tarp laisvės ir saugumo, žinoma, tai yra labai aktuolus klausimas ir trečiadienį mes rengsime komisarų posėdį, komisijos posėdį, aptarsime saugumo klausimus to posėdžio metu ir aš, kaip komisijos narė atsakinga už teisingumą, ketinu suvaidinti man priskirtą vaidmenį, aš esu atsakinga ir už Europos arešto orderį, tačiau aš esu atsakinga ir už duomenų apsaugą ir privatumo apsaugą ir aš norėčiau tik tai pasakyti, jog pri, privalu pasiekti tinkamą pusiausvyrą, turime išvengti tos isteriškos reakcijos į tai, kas įvyko. Aišku, priemonių imtis turime. Autorių teisės nėra mano kompetencijos rytis, taigi aš į šį klausimą neatsakysiu. Toliau kalbant apie pasiūlymą dėl vienanarių įmonių. Čia kokio tai konkretaus pasiūlymo kol kas e, nesame patvirtinę, vyksta konsultacijų procesas, mes norime tiesiog išvengti piknaudžiavimo tokiu, tokiu modeliu. Ir dar vienas klausimas buvo dėl nemokumo, bankroto. Ar mes leisime fizinių asmenų bankrotą. Ir jūs minėjote ir bankų diktatūrą. Taip, mes svarstome tuos klausimus, ypač, kaip jūs sakėte, fizinių asmenų nemokumo bankroto klausimą. Tai yra, aišku, normalus tesinys po įmonių bankroto klausimo sprendimo ir Dar norėčiau Jums padėkoti ir atsiprašau, kad dėl to, jog nebuvo daug laiko, aš negalėjau atsakyti visus Jūsų klausimus. Gal galėsime raštu kažkaip e, Jums pateikti atsakymus. Pirmininkas, dėkojame komisijos nariai už mums skirtą laiką. Be jokios abejonės tai nėra paskutinis kartas, kuomet mes matomės ir aš laukiu tolesnių diskusijų su Jumis, ponė. Ačiū. Ladies and gentlemen, may we continue? Ponas ir ponai, teskime darbą. Norėčiau pasveikinti komisijos vicepirmininką poną Timmermansą, kuris atsakingas komisijoje, kaip puikiai žinote, už geresnį reglamentavimą, tarp institucinius santykius, teisinės valstybės principus ir pagrindinių teisų hartiją. Tai yra tos kompetencijos sritys, kurios persidengia su mūsų komiteto kompetencijomis gan plačiai, ypač kalbant apie geresnį reguliavimą, supaprastinimą, ES teisės interpretavimą, taikymą, teisinio pagrindo pasirinkimą ir subsidiarumo bei proporcingumo principų laikymasi taip pat tarptautinės teisės interpretavimą ir taikymą tose srityse, kurios aktualios e, valstybei e, Europos Sąjungai, nekalbant jau procedūrinių teisių, taip pat administracinių, administracinių ir, teis, ir administracijų ir teismų bendradarbiavimo civilinėse bylose. Ir taip pat mes ypatingai domimės ir 2000 2013 metų tarp institucinio susitarimo reformą, siekiant geresnės teisėkuros. Ir šis komitetas taip pat svarsto tokius klausimus kaip deleguotieji gyvendinimo aktai ir kitos teisinės problemos susijusios su teisė. Kadangi ir taip vėluojame, tai žodis nedelsiant ir suteikiamas e, komisijos vicepirmininkui. Prašau, ponė Timirmans. Ačiū, ponė pirmininkė, kadangi vėluojame, tai gal galime iškart pereiti prie jūsų klausimų, be jokių įžangų. Now this is an, an original solution to the problem. Tai labai originalus problemos sprendimas. Ir aš manau, kad ponas Kesteris nori paklausti, nori pasisakyti. Mr. Kester, please. Ja, ich äh, möchte gerne. Ponas Kesteris, noriu paminėti dvi temas. Pirmoji susijusi su Europiniu fondu teisė, kur ilgai buvo svarstama. Teisė įklų komitete parlamentas yra prieimęs atitinkamą nutarimą ir dėja dabar visų nusivylimui sužinojame, kad komisija ketina Europinių fondų e, klausimą išbraukti savo darbo tvarkės. Aš kaip pranešėjas jis siunčia jums atitinkamą laišką, prašydamas peržiūrėti šį savo sprendimą ir vėl įtraukti Europinių fondų teisės aspektus į savo darbo tvarkę. Esama nemažai aspektų, kurios dar vertėtų aptarti, susijusiu su statuto buveinės ir veiklos buveinės atskirimu pagal dabartinę teisę abi buveinės turi būti vienoje šalyje Mat kyla klausimas, ar. Taigi, būtent norėjau paklausti, ar komisija ne, norėtų peržiūrėti savo sprendimą ir įtraukti šį klausimą vėl į savo darbo tvarką. Antrasis klausimas susijęs su jūsų kaip komisijos vicepirmininku, pirmininko pareigomis, kalbant apie uh, teisinių ginčių sprendimą arba sprendimus TTIP e, sutarties kontekste Zygfried Bros, Vokietijos teisės ekspertas, e, teigia, kad dabar teikiami pasiūlymai prieštarauja ne tik e, konstituciniai teisė, tačiau taip pat Europos teisė ir apskritai netgi reiškia, reikštų sisteminį tarptautinės teisės pažeidimą. Laisvos prekybos susitarimai pagal jį ir e, ginčių sprendimo e, procedūros, kurios yra numatytos, neturėtų jokių galimybių būti patvirtinti Europos Teisingumo teisme. Ką apie tai manote, ponė Kaufman? Dabar užduos klausimą. Labadiena, sveikinu komisijos visipirmininką, mūsų komitetą noriu užduoti klausimą dėl poveikio įvertinimo. Jūs e, pažadėjote poveikio įvertinimo komiteto komisijoje performuluoti arba performuoti, pertvarkyti į e, reglamentavimo kontrolės komitetą arba darbo grupę. Mes šį klausimą jau svarstėme, atkreipdami dėmesį į tai, kad parlamentas imasi veiksmų ir savo iniciatyvą inicijuodamas atitinkamos teisės aktų poveikio vertimus, o tarpu taryba to nedaro. Noriu paklausti, ar jau pradėjote atitinkamas diskusijos komisijoje tam, kad padėtis taryboje pasikeistų ir galėtumėte mums ką nors džiugaus pranešti. The... Dėkoju už klausimus. E, klausimas dėl Europos fondų. Čia viskas labai paprasta, reikalingas vienbalsiškumas e, taryboje, kad tai būtų patvirtinta ir be jokios abejonės vienbalsiškumas nebus įmanomas šio klausimų taryboje. Taigi, esant tokiai situacijai, komisija nori išlikti pragmatišką ir nepalikti neišspręsto to klausimo, kuris niekamet neprives prie sprendimo taryboje. Na, jeigu būtų kvalifikuotos daugumos reikalavimas viskas būtų kitaip, tačiau dabar visiškai aišku, kad kelios valstybės narės, ne viena kelios valstybės narės niekuomet nepritars tam pasiūlymui. Dėl to, dėl pragmatinių priežasčių komisija nusprendė jį atsimti. Dėl e, įmonės ir valstybių ginčių. Tai atrodytų, kad Tai yra lik ir e, naujos nuostatos prekybos teisėje. Ir jeigu tas teisininkas, kurį jūs minėjote, yra teisus, tuomet e, įvairiais atvejais, kai yra pažydinėjamos ES e, pažydinėjami ES teisės aktai ir kiti teisės aktai. Tai nėra primtina situacija. Ir e, visgi situacija nėra tokia, kokios norėjome ginčių sprendimo srityje. Aš aišku negaliu pritarti tokiai sistemai, kurioje nėra atsižvelgiama į piliečių interesus ir tai, kaip veikia mūsų teisės sistema Europos Sąjungoje, kai yra bandoma apsaugoti, apsaugoti kultūrinius, kultūrinius elementus, tradicijas. Tai yra dėrybų objektas ir aišku, mes turime labai griežtai laikytis ir siekti apginti europiečių interesus. Nes, pavyzdžiui, Amerikoje atrodytų, kad viskas, kas gerai amerikiečiams, gerai visiems pasaulyje. Jeigu mes elgsimės taip kaip amerikiečiai, viskas bus labai paprasta. Bet tikrai mes skiriamės ir prioritetai ir vertybės dažnai skiriasi ir tų skirtumų reikia laikytis ir nepamiršti ir transatlantinės partnerystės rėmuose. Taigi tokia sistema, kai investuotojų ir valstybės um, ginčiui, ginčius reguliavimo mechanizmas, reikia žiūrėti, aišku, kiek, kokie yra priekybiniai sutarimai su trečiosiamis trečiosiomis šalimis dėl poveikio vertinimo valdybos. Čia pagrindinė problema yra ta, kad poveikio vertinimus mes atliekame iš pradžių, tačiau poveikis nėra vertinamas tuomet, kai pasiūlymas jau perina per teisinės procedūras ir patenka į teisėkuros procesą. Mes netliekame galtinio produkto poveikio vertinimo. Tai yra esminė problema, nes kartais komisija pasiūlo arklį, tada po to, kai tas arklys perina per parlamentą ar tarybą, jau pavirsta į kupranugarį. Taigi, galbūt e, teisės akto pobūdis gali būti vienoks, bet galutinės rezultatas visai, visai kitoks. Dėl to reikia vertinti ne tik poveikį pradžioje. Ir aš visuomet laikiausi to požiūrio, kad jeigu mes norime įvertinti, kokie yra mūsų sprendimų poveikiai, poveikio vertinimas turi būti atliekamas ir galutiniam produktui. Ir čia man ypatingai reikalingas ir parlamentas, ir taryba. Parlamentas ėmėsi nemažai žingsnių, kad būtų atliekama daugiau poveikio vertinimo, taryba tam kol kas nepritarė. Aš aiškiai išdėšiau šią poziciją bendro reikalų taryboje, aš sieksiu tos pozicijos ir toliau kalbėsiu su taryba apie tai ir manau, kad tai turėtų būti mūsų dėrybų dėl naujo tarp institucinio susidarimo neatskiriama dalis. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Taip pat aš sakiau, kad geriausių atvejų, idealių atvejų poveikio vertinimą turėtų atlikti visos trys institucijos. Ir jeigu bus sutarta visoms kartu atlikti poveikio vertinimą, tuomet būtų logiška, atlikti, įkurti visiškai nepriklausomą poveikių vertinimo valdybą. Tačiau, kol to nėra, komisija turi turėti savo poveikio vertinimo valdybą. Ir visgi aš manau, kad poveikio vertinimo valdyba turi būti labiau nepriklausoma, nes toje valdyboje turi būti skiriami tie žmonės, kurie yra tikrai nepriklausomi ir kurie atsispiria bet kokiai politiniai įtakai. Pone Nibler. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone vicepirmininkė, noriu pirmiausia nuoširdžiai pasveikinti mūsų komitete. Džiaugiuosi, kad šiandien atvykote su mumis pasikeisti nuomonėmis. Turiu du pastebėjimus. Pirmasis susijęs su komisijos veiklos programa, kuri pristatyta praėjusią savaitę. Dėja negalėjome parlamente šio klausimu patvirtinti jokios rezoliucijos. Tavo savo frakcijos vardu noriu Jums pasakyti, kad tikrai labai džiaugiamės skaitydami Jūsų veiklos programą, nes e, šią programą iš tiesų Jūs susitelkėte į svarbiausius klausimus ir tęsite, tęsite savo pažadus, pasirinkdami pragmatišką e, požiūrį e, ir manau, kad jūsų pozicija, nepaisant netgi ir prieštaravimo jei taryboje yra teisinga. Antrasis klausimas parlamentų labai svarbus jau daugelį metų yra e, tinkami teisėkuros darbai. Ir e, aš kartu su kolegomis ne vieną pranešimą esame parengę šiuo klausimu. Parlamentas jau nekartą reikalavo e, įsteigti nepriklausomą normų kontroliavimo institucija, ponė Kaufman apie tai kalbėjo, taryboje tačiau susidūrėme su didžiuliu pasipriešinimu, nepaisant to noriu jūs ir toliau padrasinti tokią instituciją nepriklausomą normų ir e, reglamentų kontroliavimo instituciją įsteigti. E, labai nekantri laukiame, kaip toliau e, rutuliosius šis procesas jau yra pateiktas atitinkamas pasiūlymas dėl instituto steigimo. E, taip pat mes esame pateikę pasiūlymų dėl smulkaus verslo. Pat pabaigai noriu paminėti, kad su dideliu džiaugsmu išgirdau naujieną, kad mano kolega buvęs Bavarijos premjeras Štoiberis yra įtrauktas vėl į jūsų komandą, jis ir to atvyks į mūsų komitetą. E, ir galėsime jo patys paklausti, tačiau dabar jau jeigu galėtumėte pristatyti jo būsimas pareigas, mums čia būč, būčiau labai dėkinga. Pone Gutalant užduos klausimą. And, uh, you, uh, Mr... Ačiū pirmininkė, dėkoju panai Timermanui, kad atvyko į mūsų posėdį, mes tikrai vertiname tai, nes puiku padiskutuoti šiais klausimais. Suprantu, kad Nė nereikia sakyti, kokia yra situacija Europoje. 26 milijonai europiečių neturi darbo. Maždaug 6 milijonai iš jų yra jaunimas ir 125 milijonai e, gyvena tokiomis sąlygomis, kur yra rizika patirti socialinį atskirtį. Žinote, kad yra ir socialinio dempingo rizika ir e, didėja nelegalus darbas. Europos Sąjungoje yra tokia situacija yra kaip e, bomba, dėl kurios Europoje gali atsirasti labai rizikingų politinių judėjimų. Būtent todėl komisijos darbas yra toks svarbus, nes visu tuo susidūrė ES ir jų turimtis veiksmų. E, žinau, kad jūsų darbo tvarkė yra puikiai parengta, tačiau uh, nerimauju dėl teisėkūros aktų pasiūlymų pusiausvyros komisijoje. Suprantu, kad daug dėmesio skiriama tam, kad būtų galima sumažinti biurokratiją, sumažinti administracinę naštą. Tai yra puiku, tai yra puikūs ketinimai. Gerai, kad teisės aktai nebus tokie detalūs valstybės narės taip pat mano, kad joms per sunku įgyvendinti labai detalius teisės aktus. Tačiau atsiranda ir baimės, kad jeigu mes labai stengsime sumažinti išlaidas e, tikslų pasiekimo sąskaitą, jeigu nebus tinkamai kovojama su nedarbu, tai e, tuo met atsiras ir jeigu nebus užtikrinta žalioji darbo tvarkė, tuomet galime atsirasti, atsidurti labai sudėtingoje situacijoje. situacijoje. Todėl norėjau paklausti, kokie yra jūsų ketinimai, kaip jūs užtikrinsite, kad biurokratijos mažinimas ir išlaidos mažinimas nepakenks labai svarbiam darbui dėl darbuotojų teisių, sąžiningos konkurencijos, lyčių lygybės ir užimtumo. Ačiū. Ačiū, panas Degrandės. Ačiū. Sakoma, kad jūs esate Junkerio vadovamos komisijos smegenys. Ir e, ta idėja, kad teisės aktų turėtų būti mažiau, tačiau jie turėtų būti geresni, yra puikiai, pritarėme tokiems planams, tačiau reikia gerbti subsidiarumo principą. Tas principas visuomet buvo mums įkvėpimo šaltinis, nes valstybės narys galėjo renkti teisės aktus tais klausimais, kurie joms yra patys artimiausi. Per praėjusią plenarinę sesiją matėme, kad mažiau teisėkūros veiklos reiškia, kad parlamentas turės daugiau dirbti kitą linkmę, tai yra kontroliuoti vykdomąją valdžią. Tai yra neišvengiama ir valstybės narės bus kontroliuojamos komisijos kitaip sakant, valstybių narių vyriausybės bus kontroliuojamos. O jūs geriau nei bet kas kitas žinote, kad žuot e, dirbę patys prašote mūsų tą darbą atlikti. Norėčiau pasakyti, kad e, Paryžiaus įvykių šviesoje Akivaizdu, kad terorizmas tampa pasauliniu reiškiniu, kad jis labai susijęs su migracijos klausimais, su Schengeno erdve. Tai susijęs su sprendimų prieimimu dėl e, laisvės užtikrinimo, bet taip pat ir saugumo užtikrinimo. Ir turiu galvoje mūsų piliečių saugumą tai turėtų būti pats svarbiausias dalykas, pati svarbiausia vertybė, tai yra užtikrinti žmonių saugumą. Kalbant apie ateinant šių metų darbą, ar jums netrodytų, kad reikėtų panagrinėti prioritetus arba bent dar kartą panagrinėti migracijos ir laisvės ir saugumo užtikrinimą siekiant kovoti su terorizmu? Ačiū. Ačiū Jums už užduotus klausimus. Dėl geresnio reglamentavimo. E, turiu galvoje pono Štoiber darbą. Taip pat ir jūs uždavėte labai panašų klausimą, kaip sumažinsime biurokratiją nepakengdami kitiems tikslams. Taip, tikrai ES reikia sumažinti biurokratiją, bet nesakome, kad reikia mažiau socialinės apsaugos ar mažiau aplinkos saugos apsaugos, bet taip būna, nes kai aš pradėjau dirbti ir bent jau kaip savo politinėje šeimoje pradėjome kalbėti apie biurokratijos mažinimą, tai taip tuomet sakoma, kad tai reiškia mažesnį aplinkos apsaugo, apsaugą ir socialinės apsaugos e, pan, e, suprastinimą, bet ne taip turėtų viskas būtų. Jeigu mes pasižiūrėtume į situaciją anksčiau, tai matome, kad didžiausia parama turi būti skiriama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir Ir jeigu pažvelgtume į pastarosius penkerius metus, tai e, kur buvo didžiausių praradimų? Vėlgi mažose ir vidutinėse įmonėse. Taigi mano tikslas yra sugražinti tas įmonės, nes jos naudingos Europai. E, Nes jeigu mes sumažinsime naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms, tai jos galės pasamdyti daugiau žmonių. Ir jeigu MVI turės mažesnę naštą, tai galės daugiau laiko skirti verslui, o mažiau laiko reikės įvairių dokumentų pildymui. O tai reiškia, kad daugiau žmonių galės turėti darbą, o darbas užtikrina orumą. Taip, žinau, jūs minėjote 26 milijonus žmonių ir jie turi galėti patys patys priimti sprendimus ir susigražinti savo orumą. Kiekvienam jis turi būti užtikrintas. Tikrai baisu ir gėda, kad daugybė jaunimo neturi darbo ir kad jie turi atsisakyti savo namų ir grįžti gyventi pas tėvus mes dabar patirime pačią didžiausią ekonominę krizę po ketvirtojo dešimtmečio, o tai jau daugelį valstybių narių virsta socialinė krize, o tai suprantama maitina ekstremistinės partijas ir supriešina žmonės. Tai e, atnaujina tą demoną, europinį demoną, kai ieškoma kaltų augimo ir darbo vietų užtikrinimas padeda kovoti su ekstremizmu. Esu tvirtai tuo įsitikinęs. Biurokratijos sumažinimas ir darbo vietų didinimas tai yra pirmiausia tiesiogiai susijusi kova su ekstremizmu, nes būtent taip mūsų visuomenė yra sutvarkyta. Jeigu Europos investicijų bankas pasakys, kad ponas Junkeris gali dirbti taip, bet manome, kad sukursite daugiau darbo vietų sumažindami biurokratinę naštą, tai man tai bus pats svarbiausias dalykas. Ir nepulk, ne, nepatekime į tuos pastus, manydami, kad biurokratijos mažinimas turėtų atsiliepti socialiniai politikai ir aplinkos politikai. Tačiau taryba turi priimti sprendimą ir niekaip negali to padaryti, tai yra parengti vieną PVM formą visoms įmonėms. Ir jeigu yra nedidelė įmonė, tai kiekvieną kartą turi e, užpildyti tris ar keturias PVM formas e, vis kitoje valstybėje narėje ir mes galėtume tikrai sumažinti šitą naštą, jeigu pasiryštume, bet problema yra taryba, taigi prašyčiau, gal galėtumėte padėti e, įtikinti tarybą šiuo klausimu, tiesiog neįtikėtina, kad net neįmanoma priimti susitarimai dėl PVM formos visai Europos Sąjungai. Taigi, Edmund Štoiber, galbūt jūs galėtumėte padėti mums šiuo klausimu. Dabar norėčiau pereiti prie kito klausimo, tai yra subsidiarumo ir naujų prioritetų. Ankstesnis e, Britų premjeras paklaustas, kokie jo prioritetai. Jis atsakė įvykiai Taigi tokia yra metinė komisijos programa, bet jeigu kas nors įvyksta išorėje ir jeigu Europa turi reaguoti į tuos iššūkius, tai ji ir turi tai padaryti. O e, dabar matome, kad turime rasti atsakymus, kovodami su taigi, tomis grėsmėmis, e, ta grėsme, kuri, kurią matėme, tais įvykiais, kurie vyko Paryžyje, nes tai yra sąmoningas sąmoninga kova su europiečių pagrindinėmis vertybomis. Ir tokiu atveju Europa turi reaguoti ir komisija daro tai savo prioritetu, nes aišku, niekas negali sakyti, atsiprašome, tai nėra įtraukti komisijos darbo programą, kitais metais tai padarysime. Aišku, kad neįmanoma tai padaryti. Taigi visiškai jums pritariu, kad jeigu yra e, reikalas ką nors padaryti, tai mes taip ir darysime. Ir komisija yra visiškai pasirengusi sušaukti neoficialią tarybą vasario mėnesį, nes, kaip žinote, bent jau tiek, kiek mes galime pasakyti, tai už daugelį, daugelį sprendimų priima valstybės narės. Ir mums reikia dėl, dėl kompetencijos, kalbant apie kovą su terorizmo, valstybių narių kompetencijos, tai tai yra visiškai nesąmonė ir komisija visais atžvilgiais padės valstybėms narėms, kad būtų galima sėkmingai reaguoti į terorizmo grėsmės. Dar norėčiau pridurti vieną dalyką. Europos Sąjunga veiks tik tuo met, kai bus gerbė, kai visos valstybės narys gerbs teisės viršienybę. Taigi teisės viršienybė yra Europos bendradarbiavimo pagrindas. Europiniai teisė būtinai turi remtis žodžio laisvę. Priešingo atveju mes grįšime prie revoliucijos laikų, o ir, ir į situaciją, kuri buvo prieš 70 metų prieš Osvensimo stovyklą. Bet turėjome daryti viską, ką galime, kad užtikrintume, jog kiekviena mažuma jaustųsi apsaugota ir saugi gyvendama Europoje. Ir Prancūzijoje ir Junktinėje karalystėje didžioji žydų bendruomenės dauguma atliktame tyrime pasakė, kad nėra įsitikinusi, ar e, žydams Europoje yra ateitis. Ir bent jau šią temą, tai iš tikrųjų mes galime kalbėti daug apie Europos reglamentavimą, bet matome, kad Europa kenčia. Tai yra didelė problema. Taip, tai yra mūsų prioritetai, yra naujų prioritetų, mes turime reaguoti į naujus prioritetus ir galite būti patikinti, kad komisija atsilieps į iššūkius. Ponas Karim, ačiū pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Aš norėjau pasiūlyti iš pradžių, kad e, gal vietoj to, kad užduotume klausimus, jūs galite iš karto jau atsakyti, nes mums neuždavus klausimų, bet jūs iš tiesų nuo pat pirmos dienos rodėte daug pagarbos mūsų komitetų ir daug parlamentarų labai vertina tai, kaip rimtai jūs vedate dialogą su mūsų institucija. Taigi aš tiesiog norėčiau prisiminti tai, ką jūs sakėte apie MVI. Prieš kelias dienas aš suteikiau jums galimybę pateikti mums daugiau detalių apie tai, ką padarysite, kokius tris dalykus padarysite per 12 mėnesių MVI labui. Ir net nereikia man dabar kartoti tai, kaip jūs pasakėte, kad jie yra mūsų ekonomikos stuburas ir dar daugiau. Taigi aš norėčiau dar kartą jums suteikti tą galimybę ir aš tikiuosi, kad jūs šį kartą ją pasinaudosite. Antras dalykas, atsižvelgiant į pažangių, pažangus reglamentavimo darbo atvarkį, kadangi esu pranešėjęs šiame komitete, labai džiaugiuosi, kad mūsų atliktas darbas pasirodė jums vertas būti įtrauktas į jūsų veiklos programą, būtent kaip jūs vertinate mūsų santykius su nacionaliniais parlamentais. Taip pat aš atsižvelgiu į tai, kaip konstruktyviai jūs teigiate, kad prireikus komisijos pareigūnai vyks į nacionalinius parlamentus tam, kad pateiktų tolesnius paaiškinimus, kad jie galėtų toliau vykdyti savo darbą. Tai susiję ir su kitais dalykais, nes vėlgi, kaip jūs pats pasakėte, kartais atsitinka dažniau nei turėtų, kad nacionaliniams parlamentams nusinčiame arklį, kai kurie atsisako jį priimti, kiti piliečiams pristato kupranugarį ir sako, kad tą kupranugarį atsiuntė Briuselis, bet taip netiesa. Ir aš čia kalbu apie tai, kaip skirtingai yra taikomi ES teisės aktai. Jie kartais taikomi labai detaliai, o kartais tik paviršutiniškai. Ką jūs ketinate daryti šioje srityje? Ačiū, ponas Vievka. Labai ačiū. Manau, kad kalbant apie arklį ir kupranugarį, tai galima būtų kitaip klausimą užduoti, kad iš pradžių yra arklys pristatomas, o paskui jau e, parlamentui ir tarybai įsikišus e, tas arklys tampa kupranugariu ir e, piliečiai paprasčiausiai nesugeba nieko suprasti ir susigaudyti. Tačiau norėčiau pradėti nuo rezultatų vertinimo. Jeigu teisingai suprantu, jūsų manimų idealus sprendimas būtų nepriklausomas reglamentų vertinimo institucija, kurią sudarytų ekspertai nuo mūsų visiškai nepriklausomi, tam, kad būtų galima įvertinti, kaip sėkmingai yra gyvendinamas teisės aktas, kuris buvo patvirtintas po parlamento ir tarybos dėrybų ir kurio pagrindu turi būti kuriama europinė teisė. Kodėl e, man kyla klausimas? Tai nėra įmanoma e, negaunant tarybos pritarimo. Ir jeigu tarybai kyla problemų dėl to, ar, pavyzdžiui, parlamentas uh, savo balsavimu negalėtų atitinkamo vertinimo pateikti ir galbūt e, tokiu būdu e, tas e, galutinis gyvūnas, arklys ar kupranugaris būtų aiškesnis. Čia manau, kad daugiausiai problemų vis tik tai kyla dėl Europos, Europinės teisės perkelimo į valstybių narių teisinės sistemas. Puikiai žinome, kiek daug problemų kyla dėl tinkamo nuostatų perkelimo, dėl terminų laikymosi. Ir aš viskai nesuprantu tokios situacijos, kad jeigu taryboje sutarėma savo šalies vardu, kad vienas ar kitas teisės aktas turi būti patvirtintas, o po to kyla problemų dėl to teisės akto gyvenimo valstybės, valstybėje narėje, tai Aš e, tokios situacijos paprasčiausiai nesuprantu. Noriu paklausti, ar e, esate numatęs kokių nors priemonių, kurias pasitelkus būtų galima įdėmiau stebėti padėtį dėl teisės aktų perkelimo valstybėse narėse. Dar vienas klausimas. Europos Sąjunga tokia, kokią mes ją įsivaizduojame, skiriasi nuo tos, kokią ją įsivaizduoja mūsų piliečiai. Jiems pirmiausiai rūpi galimybė visoje Europos Sąjungoje siekti, remiantis pagrindinių teisų hartiją ir kitais dokumentais savo svarbiausių gyvenimo tikslų. Ir čia galiu paminėti dar kitus uh, gražiai skambančius uh, dokumentus ir jų pavadinimus, tačiau jiems susidaro, jie susidaro savo įspūdį apie ES remdamiesi žiniasklaidos e, vietos politikų, kai kuriais atvejais e, priešiškais pareiškimais ir įvertinimu. E, taigi, noriu paklausti, ar komisijos generaliniuose direktoratuose yra numatoma peržiūrėti jau priimtus teisės aktus, e, kurie buvo priimti anksčiau ir yra kai kuriuose sritise iš tiesų jokingi. Ir e, ar svarstote apie galimybę juos panaikinti, e, tokiu būdu parodant, kad mes galime pripažinti savo klaidas ir jas ištaisyti. Na, ir noriu dar kartą Jums padėkoti už e, jau pasirinktą darbo tempą ir noriu paklausti pabaigą, ar iš tiesų ketinate išlaikyti per penkerius metus. Datil. Ponas Radev. Vicepirmininkė, turiu du klausimus. Pirmasis klausimas yra susijęs su Europos e, procedūriniu kodeksu. Parlamentas paprašė komisijos, kad pateiktų pasiūlymą dėl reglamento, dėl administracinių procedūrų teisės ES. Tame reglamente turėtų atsispindėti pagrindiniai principai, kurie reguliuoja teismų darbo priimant administracinius sprendimus. Tuo metu komisija atsakė, kad klausimas yra svarbus ir kad komisija jį rimtai panalizuos prieš uh, imtamasi tolesnių žingsnių, kokių priemonių yra numačiusi komisija šioje srityje ir kiek pažangos buvo pasiekta, kuriant Europos procedu, administracinę procedūrinę teisę, procesinę teisę. Pone Timirmans, tikriausiai jūs žinote, kad vyksta labai aktyvi lobistų veikla ES institucijose ir tai buvo, ji buvo labai griežtai kritikuojama dėl to, kad trūksta skaidrumo primant sprendimus. Tačiau kontaktai tarp ES institucijų, NVI ir kitų profesinių organizacijų vyksta, nes jie yra labai svarbus, kuriant teisingą politiką. Politika, kuri būtų primtina demokratijai, bendros, atitiktų bendros rinkos principus. Mano antrasis klausimas yra susijęs su tarp institucinių susitarimų ir privalomų skaidrumo registru tai yra 15 metų komisijos veiklos programos dalis. Ir puiku, kad tai yra įtraukta į programą, tam yra labai tinkamas momentas, tačiau kuomet mes galime tikėtis, kad privalomas registras taps faktu ir veiks realiai. Ačiū už klausimus. Vėlgi. Okay Pone Karim, jūs klausėte apie tuos tris prioritus MVI ir vėlgi bijau, kad reiks pateikti tą patį atsakymą, kurį pateikiau praeitą savaitę. MVI įmonės pačios pateikė dešimt kliuvinių, dešimties kliuvinių sąrašą ir mes norime, kad komisija išanalizuotų tą dešimties punktų sąrašą ir pažiūrėti, kaip mes galėtumėme padėti MVI. Ir jeigu aš dabar pasirinkčiau tik tris iš tų dešimties, uh, tuomet gal pasirinkčiau ne, nebūtinai pačius tinkamiausius. Taigi aš kalbėt, galiu kalbėti apie dešimt tų kliuvinių, kuriuos nurodė pačios MVI ir aš galiu tik įsipareigoti, kad padarysiu viską, kad pabandyčiau padėti įmonėms, kiek galima daugiau tų kliuvinių panaikinti. Tačiau reikia man laiko tai panalizuoti, pažiūrėti, kas įmanoma ir kas padarytina. Mes tą, kaip sėkis, dabar ir darome, bet tikrai uh, galite būti ramus, aš tam skirsiu visą savo dėmesį, nes, kaip sakiau, tikrai tikiu, kad Europą pastatyti ant kojų galima būtent e, sukuriant daugiau darbo vietų, pasirūpinant, kad ir statybininkas, ir mėsininkas, ir kulinaras jausis geriau ir kad mes, jie jaus, kad mes dirbame jų labui. Taigi, tikrai mano dė, visas dėmesys bus tam skiriamas. Viena problema, kuri bendra visiems politikams ir Kozakė vėlgi aš susidūriau su ta pačia problema, būtent, kad e, mes visi labai susitelkę esame apie ateitį, apie tai, ką norime padaryti, kokiu naujų teisės aktų norime priimti, kaip pagerinti pasaulį. Tačiau beveik niekuomet mums nelieka energijos ar noro pažvelgti, atsigręžti ir pažiūrėti, kas padaryta praeitie, ar tai veikia, ar tai yra tai, ko reikia mūsų piliečiams ir ypač šioje srityje, kai yra Europos direktyvos perkeliamos į nacionalinius teisės aktus e, tik iš dalies. Taigi atėjo laikas paprašyti valstybių narių jums padedant įvertinti tai, kas padaryta gerai, ar taip pat pažiūrėti, ar nereikia kažko keisti, panaikinti, supaprastinti, modifikuoti, nes politikos Achilo kulnas yra tas, kad ilgalaikė atskaitomybė to, kas padaryta praeitie, nėra pats stipriausias mūsų bruožas. Taigi aš manau, kad atėjo laikas peržiūrėti veikiančius teisės aktus, kurie buvo priimti įvairiose srityse ES. Pavyzdžiui, bendroje žemės ūkio politikoje yra dabar rodomas puikus pavyzdys e, komisaras Hauganas ir jo pirmtakai tą daro. Aš manau, kad yra kitų sričių, kur e, reiktų kalbėti su valstybėmis narėmis ir tokiu būdu būtų galima pagerinti padėtį. Teisės aktų perteklinis reglamentavimas yra labai rimta problema ir Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai galėtų rasti pavyzdžių, kaip būtų galima su tuo kovoti. Tų pavyzdžių galime rasti įvairiose valstybėse narėse ir aš suprantu, kad ir Kozakė yra bandoma sukurti platformą tam tikslui. Dėl poveikio vertinimo valdybos aš labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad šiuo metu komisija pateik, turi pateikti atsako, pasiūlymą, mes rimtai prisimame tą atsakomybę, mūsų poveikio vertinimo valdyba. Nus, parsinčia atgal apie 40 procentų visų pasiūlymų, nes poveikio vertinimas, kaip žinote, yra tų tarnybų atsakomybė. Jos atlieka poveikio vertinimą, nusinčia poveikio vertinimo valdybai ir 4 iš 10 pasiūlymų sugrįžta, nes poveikio vertinimo valdybai valdybos netenkina tie pasiūlymai. Ir aš pasirūpinsiu, kad valdyba būtų stipresnė. Uh, ten dirbtų daugiau nepriklausomų žmonių, tačiau aš manau, kad poveikio vertimo valdyba turi likti komisijoje, mano manimu, kol situacija galbūt būtų susiklostytų taip ateityje, kad trys institucijos susitartų dėl galutinio produkto poveikio vertinimo po to, kai jau yra įtvykę, įvykęs visas teisėkros procesas. Ir tik tuomet mes galėtumėme įvertinti ką reikštų teisės aktų gyvenimas valstybėse narėse, koks bus jo poveikis. Ir nieko naujo matyti aš jums nepasakau, bet vis tiek gal pravartu pakartoti, kad kartais dėrybose, taryboje ir parlamente raginimas siekti kompromiso yra stipresnis nei raginimas pasirūpinti, kad kompromisas nesukurtų nereikiamos naštos valstybėse narėse, kai reiks įgyvendinti. Net sunku būtų užginčyti tokį pareiškimą, mano manimu. Ir jeigu būtų atliekamas poveikio vertinimas pabaigoje, proceso pabaigoje, tuomet galima sakyti puiku, kompromiso pasiekime, bet ar mes tikrai pažiūrėjome, ką tas kompromisas reikš jį pritaikius, pritaikius tą sprendimą, ką tai reikš valstybėms narėms. Ir aš manau, kad čia yra nemažai pavyzdžių, kur jeigu būtumėme taip įvertinę situaciją, galbūt būtumėme pakeitę nuomonę ir atsisakę to kompromiso. Aš sutinku su visais, kurie teigia, kad Europos įvaizdžio kūrėjai viešose diskusijose kartais yra labai nes, nesašiningi. Uh, neteisingi, tikrai Europa tokio įvaizdžio nenusipelnė, nenusipelnė, bet įvaizdis yra toks, koks yra. Netgi jeigu jis nėra sąžiningas, tai yra faktas. Ir pirmiausia, ką reikia padaryti, tai nereikia puoselėti to įvaizdžio. Antras dalykas yra parengti realistišką, jį atsveriantį įvaizdį. Ir diskusijose man labai uh, Įdomu, į, įdomus pasirodė pokalbis apie e, ekologišką dizainą. Kartais e, prieinama iki absurdiškumų ir ekologinis e, dizainas neturėtų būti perdėm didelė našta įmonė ir panašiai. Britanijos spaudoje nesnį skaičiau straipsnį laikraštyje, kuris nėra labai entuziastingai nusteikęs Europos Sąjungos atžvilgių. Po rimtų svarstymų jie galiausiai teigė, kad tai, jog dabar prietaisai turi išsijungti automatiškai po pusvalandžio, jokinga, kad Europa tą daro, ir galiausiai dar buvo padaryta išvada, kad tai nėra jau taip ir jokinga ir kvaila, kad tai visai neblogai, nes ir pinigai, ir energija taupoma ir panašiai. Taigi, jeigu turite galimybę realiai pateikti svarius argumentus, tuomet ir pataisomas tas Europos įvaizdis. Taigi aš viliuosi, kad geriau čia galime padirbėti. Jūs kalbėjote apie Berlinger pranešimą ir tai, kad reikia parengti Europos administracinių, administracinių procesų teisę. Toks buvo jūsų, tokia buvo jūsų klausimo esmė. Sakiau klausimuose ir tas pats pasakyti nėra apie Kristaliną Georgievą, būtent, kad komisija rimtai apsvarstys tą galimybę ir imsis iniciatyvos peržiūrėti, pažiūrėti, koks viso to būtų potencialas. E, tikslas yra bendras ir jeigu tikslo galima pasiekti tik tai per Europos administracinę teisę, puiku, bet aš nesu tuo įsitikinęs ir mes rimtai apsvarstysime šią galimybę. Dėl lobistų veiklos, pirmiausia, labai pasidžiaugčiau, jeigu komisija pasinaudotų, eh, parlamentas pasinaudotų komisijos pavyzdžių ir galiausiai užtikrintų visišką skaidrumą tų žmonių, su kuriais susitinkate, jeigu tie žmonės tiesiog nepasivargintų ir užsiregistruotų. Taip yra ir komisijoje, ir generaliniuose direktoratuose, ir kabineto nariai taip elgesi ir aš manau, kad tai yra vienintelis kelias, vienintelis būdas ir aš labai norėčiau, kad ir kitos institucijos taip pasielgtų. Skaidrumas, mano manimu, yra apsauga nuo neteisingų mūsų darbo interpretacijų. Ir kaip jūs teisingai sakėte, darbas šiame parlamente ar komisijoje negali vykti mums e, negavus informacijos iš visų suinteresuotų asmenų. Tačiau turime vengti įspūdžio, lyg mes pasiduodame netinkamai suinteresuotų šalių netinkamam spaudimui. Taigi visiškas skaidrumas yra geriausias priešnodis ir aš tikrai uh, norėčiau, kad tarp institucinėme susitarime būtų užtikrinamas tas visiškas skaidrumas ir tikiuosi, kad šis komitetas e, pritars mūsų pastangoms pasirūpinti, kad komis, e, parlamentas ir vėliau taryba pasiektų e, mūsų pavyzdžių. Okay. Uh, five minutes. Aš turiu susitikti po 20 minučių su Japonijos užsienio reikalų ministru, turiu sugrįžti į komisijos pastatą. Būčiau labai dėkingas, jeigu galėtume baigti diskusiją po 5 minučių. Taigi dar du klausimus pabandykime užduoti. Pirmoji klaus ponė Hautala. Ačiū pirmininkė, komisijos vicepirmininkė. Jau girdėjau jūsų Belingverio pranešimo poveikio įvertinimą ir esu dėkinga Jums už tą atvirą pasirinktą požiūrį. Taip pat manau, kad privalome atsižvelgti į būtinybę sukurti kažkokią tai pridedamąją vertę palyginti su ta situacija, kurioje esame dabar. Taip pat manau, kad parlamentas pradėjęs administruoti savo administra... E, reformuoti savo administraciją čia galėtų parodyti atitinkamą pavyzdį ir manau, kad sugebėsime susitarti dėl procedūros. Tačiau noriu užduoti kitą klausimą. Aš e, komisijos e, pastate skaičiau dokumentus susijusius su transatlantinės investicijų partnerystės susitarimu, nieko nesituosiu, nes tai yra konfidencialus dokumentai, tačiau man susidarė įspūdis, kad sunkiai vyksta diskusijos dėl administracinės teisės palyginimo. Ir galbūt galėtumėte kai kurios aspektus šios srities paminėti, ypač turint omenyje, kad artimiausiomis savaitėmis vyks atitinkamas klausimas, kuriame bus lyginama JAF ir ES administracinė teisė. Panas Kavadam, ačiū, pan pirmininkė. Per savo klausimus, ponė Timirmansai, minėjote, kad dažnai atvyksta į parlamentą, norėčiau už tai padėkoti, nes čia kaip ir meilėje būtina nuolat pateikinėti įrodymus. Argentinoje teigiama, E, kad e, žmogus, kuris sugeba išsirinkti tinkamus cigarus, negalėtų būti blogas. Aš perfrazuodamas galiu pasakyti, kad žmogus, kuris mažinti biurokratiją, netrodo e, panašus į neatsakingą. Ir kita vertus, jūs norite užtikrinti tinkamą ES institucijų ir valstybių narių institucijų sąveiką tarpusavio, be esate suinteresuotas ekonomikos augimu. Tačiau noriu paklausti, nepribrendo laikas, kaip 75 metais Venerio komisijos laikais pabandyti suvienodinti, suvienodinti ES valstybių narių mokesčių sistemas. O e, kalbant e, apie nesenus įvykius Paryžiuje. Jie labai nėra unikalūs. 2005 Liepos mėnesį panašus įvykiai vyko Madride. Manau, kad dabar pribrendo laikas siekiant e, siekti teigiamų permainų ES teisės saugos sistemą ir ketinate šios įteimtis kokį nors iniciatyvų. Ačiū, aš užduosiu paskutinį klausimą, sako pirmininkas, ar galėtumėte mums pristatyti tikslesnės datas ir tvarkaraštį susijusi su tarp instituciniu susitarimu dėl geresnės teisėkuros, nes mūsų komitetas nekantriai nori imtis darbo dėl administracinės teisės. Iš tiesų, Nežinau, kaip galiu atsakyti jūsų klausimą, pane Hautala. Aš tik e, sužinojau, kad e, esama labai daug skirtumų galbūt ir e, panašumų susijusius teisės aktais dėl procedūrų, dėl informacijos laisvės ir panašiai. Taip, tai yra vienas iš didžiausių iššūkių. Dabar, kai deramės su amerikiečiais, mes matome, kaip mes skiriame daugelį sričių, ypač kalbant apie e, administracinę teisę ir mes turėsime į tos skirtumus atsižvelgti ir turėsime sustarti dėl sistemos, pagal kurią mes gerbsime vieni kitus skirtumus. Ir Tos diskusijos iš tiesų bus labai sudėtingos, tačiau būtinos ir jeigu jos baigsis teigiamai, manau, kad jų rezultatai bus labai svarbus ir pasitarnaus pavyzdžių likusiam pasauliui. Kadangi e, tokiu būdu sugebėtume parodyti, kaip galima suderinti labai skirtingas sistemas, visiškai jų nekompromituojant. Kalbant apie prioritėtų peržiūrėjimą ir galiojančių teisės aktų peržiūrėjimą, tai yra refit programos sudėdamoji dalis. Praėjusią savaitę Strasbūrė jau minėjau, kad tikiuosi, jog pavasarį galėsime pristatyti e, savo svarbiausias mintis ir idėjas susijusias su refit programa ir ne tik kalbant apie teisės aktų projektus, tačiau taip pat ir apie galimybę peržiūrėti galiojančius teisės aktus ir juos pakeisti. Pieras Moskovičiai dabar daug pastangų deda, siekiant užkirsti kelią mokesčių arba e, fiskaliniam dempingui. Dėl jo kyla labai daug problemų. Komisijos pirmininkas Junkeris paskelbė, kad šiuo metu egoje pristatys atinkamas iniciatyvas. Pieras Moskovičiai jas dabar kantriai e, rengia. Aš jų detalių nepristatinėsiu, paliksiu tą Pierui, tačiau šis klausimas tikrai yra svarstamas, kalbant apie europinį teisingumą. Bet teisės saugos sistema komisija yra pasirengusi padėti valstybėms narėms čia koordinuoti pastangas. Manau, kad uh, padarytume paslaugą Europai, nesimdami iniciatyvos uh, kurti Europinę teisės saugos sistemą. Komisija prisima savo atsakomybę, neketiname keisti sutarčių nuostatų, tačiau tikrai manau, kad būtina pagerinti teisė saugos struktūrų bendradarbiavimą Europos Sąjungoje, tam, kad jos galėtų labiau pasitikėti e, viena kita ir lengviau keistis informaciją ir jeigu prireiks mūsų paramos, mes mėginsime ją suteikti. Sudėtingiausias klausimas buvo užduotas jūsų komiteto pirmininko. Jis nori, kad aš pranešiau e, apie datą dėl tarp institucinio sustarimo dėl geresnio. Geresnis teisėkuros, aš labai skubu, tačiau ne, nesu tikras, ar taryba taip pat skuba, todėl dabar turime e, siekti, kad ir taryba imtųsi veiksmų, pirmininkaujantį Latviją prisėmė atitinkamus įsipareigojimus, aš tikiuosi, kad darbų pradžia pirmininkavimo metu bus e, gera ir e, jūs tikrai galite tikėtis mano visapuško atsidavimo siekiant e, pagerinti teisėkuros procesus. Taigi labai ačiū, aš tikiuosi grįšiu dar su jumis sustikti ne kartą vėliau. Pirmininkas dėkoju, kad atvykote į šį e, susitikimą ir išbuvote pas mus taip ilgai, kaip tik galėjome ir aš tikiuosi, kad artimiausiu metu dar kartą galėsime susitikti, nes puikiai matote, kad susidomėjimas jūsų veikla didžiulis. Thank you. Gracias. Hasta luego. Ponios ir ponai, tęskime ir perikime prie septinto mūsų darbo tvarkės klausimo. Norėčiau pasveikinti ponę Dianą Wallis. Ji yra Europos Teisės instituto pirmininkė, anksčiau buvo šio komiteto narė ir Europos parlamento pirmininko pavaduotoja. Ir nepaisant didelių problemų dėl Eurostaro kelionių, ji vis tiek atvyko iš, Long, iš Londono ir ji yra ILI ir CFNR nari, ji taip pat yra e, vykdomojo komiteto narė. Ir prieš suteikdama žodį Dianai Volis norėčiau sudė, padėkoti ELI E, už surenktą generalinę asamblėją Zagrebę praėjusių metų rugsėjo mėnesį, taip pat už puikią konferenciją ir pietus Gratska kavana restorane. Vis dar lydime esame gerų prisiminimų. Taigi žodis poniai Dianai Volis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 Ačiū Jums. Ačiū Jums, kad pakvietėte mus didelį garbė dalyvauti šiame posėdyje. Norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl, e, apie Europos Teisės institutą. Labai trumpai norėčiau grįžti prie to, ką sakė pirmininkė Volis, dėl ko mūsų institutas yra toks ypatingas, kokia yra papildoma mūsų instituto vertė. Leiskite paminėti tris dalykus. Pirmasis iš jų yra tai, kad visi mūsų projektai yra bendrų pastangų rezultatas. Mes, mūsų darbe dalyvauja įvairūs teisininkai, turėdami įvairiausią patirtį ir notarai, ir teisėjai, ir mokslininkai tai yra teisininkai dirbantis visoje Europos, Europos visose Europos, Europos šalyse ir kitur, kurie atstovauja įvairias teisės tradicijas. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Jūs visi žinote, ką, kas buvo, ką mes atlikome Europos teisės, e, pirkimo pardavimo teisės rytyje. Teis, e, pirmininkas e, buvo Anglijos ir Velso e, teisėjas, teismo pirmininkas ir il... iš tikrųjų darbas buvo atliktas e, mūsų institute E, tūkstantis fizinių asmenų ir institucijose dirbančių stebėtojų pateikė informaciją, dirbo vienerius metus ir mūsų darbo grupė atsižvelgė į visą informaciją, išnagrinėjo kiekvieną pasiūlymą. Gal ar tai būtų sutarčių teisės atstovai, ar studentai, mes vis tiek atsižvelgėme į jų visų uh, E, indėlį ir įtraukėme į savo instituto darbą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, mes esame visiškai nepriklausomi nuo politikos ir visiškai nepriklausomi nuo konkrečių suinteresuotų asmenų pageidavimų. Taip, mes įtraukėme suinteresuotus asmenys į savo darbą. Ir e, CCBI ir CNU ir Europos teismų tarnybų tinklas, mūsų, tarybų tinklas mūsų darbe dalyvavo, tačiau mes vis tiek darbą atliekame savarankiškai ir kaipgi tai pasiekėme. Mes pasinaudojame Europos institucijų priimtais politiniais sprendimais ir, kaip teigia Diana Volės, susitelkėme ties techniniais klausimais, stengiamės parodyti, kad jeigu norite turėti bendrus, bendrą pirkimų pardavimo teisę, tai kaip reikėtų susitelkti į praktinius klausimus, kad jie labiausiai pasitarnautų Europos įmonėms ir piliečiams. Ir trečias dalykas - visuomet stengiamės pateikti rezultatus, kurie gali būti naudingi iš karto esame įpratę kritikuoti viską, tačiau mūsų institutas negali taip elgtis. Mes visuomet turime pateikti konkrečius sprendimus. Priešingo atveju mūsų darbas turbūt nebūtų labai naudingas. Būtent tai ir sakėme. Mes būtume dėkingi jums, jeigu galėtumėte pateikti pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti savo darbą, kuriuose srityse galėtume daugiau padirbėti, kaip galėtume pasitelkti metodiką, kaip mūsų naudojama metodika buvo naudinga arba gali būti naudinga Europos parlamentui ir šiam komitetui. Ačiū. Pirmininkė, komiteto nariai. E, kaip Europos teisės instituto vienas iš vadovų e, esu, dirbu ryšių srityje tarp mūsų instituto ir kitų Europos institucijų. Mes naudojame, remiamės tam tikrų modelių, bendradarbiaujame su Amerikos teisės institutu. Tai nereiškia, kad e, Amerikos teisę norėtume įtvirtinti Europoje. Mes tiesiog naudojamės Amerikos teisės instituto darbu kaip šal, įkvėpimo šaltiniu, nes jie yra atlikę daug darbo dėl teismų praktikos, dėl teismų nutarčių, dėl e, teismų modelių. Ir E, vieningos teisės komisija mums yra labai svarbi, nes rengia tokius pavyzdinius teisės aktus, kurie turi būti gyvendinami e, įvairiose valstijose. Kitaip sakant, ta harmoniza, tas derinimas vyksta iš apačios į viršų. Ir toks e, darbo metodas padeda ir mums, dirbant subsidiarumo klausimų srityje, nes tai yra euro, europinimo sudėtinė dalis. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Vieningos teisės komisija e, nagrinėjo e, modelį dėl skaitmeninio turto. Ir Europos teisės institute mes nagrinėjome klausimą, kaip dirbti naujame skaitmeninėme pasaulyje ir komisijos narys kom, bus dirba šio klausimu. Ir mes nagrinėjome, kokia yra situacija yra Kanadoje ir žiūrėjome, ar tas teisės modelis galėtų būti pritaikytas Europoje. Tai galėtų būti ir europinė priemonė, galėtų būti ir toks pavyzdinis teisės aktas, kuris galėtų būti pristatytas valstybėms narėms. Taigi mes dirbame tokiu būdu, dirbame ir su Encitrol. Jau minėjau ir Unidra. Stengiamės e, pasinaudoti visų atliktų darbo. Uh, ir stengiamės apsaugoti Europos piliečius, nepamirždami, kad Europa yra globalaus pasaulio e, dalis. Mūsų darbas yra orientuotas į praktiką, konkretus. Tokiu būdu norėtume padėti ir jums, jeigu turėtumėte grįžtamojo ryšio, tai su malonumu išklausytume jūsų pastabuočių. Ačiū Jums visiems trims, ačiū už pristatymą dėl Europos Teisės instituto potencialą. Aš taip pat dalyvavau jūsų generalinėje asamblėjoje ir suprantu, kad didžiausias potencialas yra institutė dirbantis žmonės, specialistai. Dabar gal norėtumėte užduoti klausimų ir matau, kad ponas Kavada norėtų užduoti klausimą. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti naują pirmininkę. Atsiprašau kolegų, kad nežinau jūsų profesinės patirties, nežinau, kokie yra, kokie jūsų, koks jūsų, pro, kokia profesinė patirtis. Taigi, ta prasme, gal mano klausimas ir nebus labai tikslus. Ar jūsų institutas prisidėjo prie Europos teisės aktų supaprastinimo. Ar jūs taip pat dirbsite šiuo klausimu, nes dabar Europoje yra didelis judėjimas siekiant užtikrinti, kad teisės aktai, kuriuos rengia institucijos, būtų suprantami ir kad jie iš karto taptų naudingi piliečiams juk piliečiai turi gyventi šiame pasaulyje ir spręsti savo problemas. Dar užduosime du klausimus ir po to paprašysime atsakyti jūsų kartu, panas Vievka. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiugu matyti Dianą dalyvaujant Teisės reikalų komiteto posėdėje, nors jau visiškai kitą vaidmenį atliekant, tačiau labai džiaugiuosi, kad mes ir toliau galime tęsti tą betarpišką bendradarbiavimą įplėtoti. Noriu konkretų klausimą užduoti dėl projekto, kurį šiuo metu vykdo Europos teisės institutas. Kaip suprantu, jūs rengiate tam tikrą viziją, kuri turėtų pagelbėti Europos politikams, taip pat ir Europos parlamento nariams kurti tinkamą teisę. Ir tai yra tikrai teisingas jūsų pasirinktas kelias. Noriu užduoti klausimą dėl teismų bendradarbiavimo įgyvendinant e, instituto projektą, kurio pavadinimas pereinant e, prie e, Europinių civilinės procedūros teisų nuo transnacionalinių principų susijęs su tarpvalstybinės, e, tarpvalstybinės civilinių bylų nagrinėjimo procedūra. Man svarbu aiškinti, kokia procedūra yra pasirinkta, nes šiuo metu remiamasi principu, kad nepriklausomai nuo to, kokioje valstybėje teismas priėmė tinkamas sprendimais turi būti pripažįstamas kitose valstybėse narėse. Ar įgyvendinant šį projektą galime tikėtis kokiu nors e, Europos komisijos žingsniu siekiant e, permainų teismų bendradarbiavimo srityje nagrinėjant e, civilinės bylas ir Ar tikite šio proceso pabaigoje didesnio e, teismų veiklos suderinimo, harmonizavimo? Ar viskas ir apsiribos tik tai e, dabar galiojančių teismų sprendimo pripažinimu? Šį klausimą užduodu taip pat ir remdamasis pono Junkerio teiginiu, apie tai, kad e, labai svarbu palikti tam tikrus klausimus valstybių narių įgaliojimo srityse, sritims, tačiau taip pat ir stiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą. Taigi noriu paklausti, ar čia galima kalbėti apie visiškai naują požiūrį, ar tik apie tai, kokį modelį reikėtų pasirinkti, siekiant užtikrinti sėkmingesnį teismų bendradarbiavimą. Uh, Ačiū, džiaugiuosi, kad e, pristatėte savo darbą. Mes kaip Teisės reikalų komiteto nariai e, pasitikime teisės rytie dirbančių praktikų veikla, akademikų veikla dėl jų teikiamų pasiūlymų, kaip parengti veikiančius teisės aktus. Jūs kalbėjote apie skaitmeninimą ir teisės aktus e, dėl interneto. Šioje srityje ES patvirtinus Lisabono sutartį pradėjo vykdyti daug derinimo projektų intelektinės nuosavybės srityje. O dabar pradėjome Europos autorių teisių įstatymo peržiūrą. peržiūrą dėl autorių teisių. Ar galėtumėte padėti įvertinti kai kuriuos sunkumus, įveikti kai kuriuos sunkumus, turint galvoje tarptautinius klausimus? Gal būtų galima kaip nors pagerinti teisės aktų skaidrumą vartotojams? Ačiū. O dabar norėčiau paprašyti pirmininkę Volis ir jos kolegų atsakyti į užduotus klausimus taip, kaip jums atrodytų tinkama. Ačiū pirmininkė, ačiū jums už užduotus klausimus. E, Pone Kavada, iš ties malonu Jūs matyti. Ačiū Jums už klausimą. Akivaizdu, kad mes esame dėl to, kad siekiame patobulinti ES teisės aktus, teisėkurą. Būtent tuo tikslu ir veikia Europo, Amerikos teisės institutas ne vienerius metus. Mūsų tikslas irgi yra patobulinti Europos teisės aktų pobūdį, kad Ir mano nuomonė, tai yra labai svarbus darbas, kai dirbo komitete, e, tai buvo rengiamos santraukos, piliečių santraukos. Ir mes tikrai stengiamės, kad teisės aktai e, būtų geriau suprantami. Ir kaip teigiate, mūsų atliekamas darbas tai ne kritika. Mes tengiamės pateikti nuostatų projektą ir tomis nuostatomis, tomis taisyklėmis galima remtis. Mes nekritikuojame, mes tik pateikėme labai konkrečias galimybės, kaip būtų galima geriau e, kurti teisės aktus konkrečiose srityse, taigi tikiuosi, kad mes dirbame tą, tą pačią linkmę. E, ačiū Jums už klausimą dėl Europos civilinės procedūros teisės. Šis klausimas man yra svarbus dėl daugelio priežasčių ir mes abu esame suinteresuoti dėl Bruselis vienas reglamento. Mes gyvendiname šį projektą su UNIDUA, tai yra valstybės narės mastu veikianti organizacija. ji jos nuomonė būtų naudinga parengti e, tam tikros principus dėl to, kaip galėtų veikti civilinės procedūros. Uh, ir jūs kalbėjote apie abipusį pasitikėjimą mūsų teisės sistema, bet iš tikrųjų reikia atlikti daug daugiau techninio darbo remiantis Briuselis vienas reglamentu, bet tas techninis darbas turėtų būti atliktas remiantis mūsų teisės sistemų skirtumais e, siekiant užtikrinti, kad teisės aktai geriau dėrėtų vieni su kitais. Dabar turime keturias darbo grupės, kuriuose dirba teisininkai iš įvairių sričių ir jie dirba keturiose konkrečiose srityse. Manyčiau, galėč, galima būtų atvirai pasakyti, kad e, kontaktavome su pirmininku, nes tikslas yra toks, kad tų keturių grupių atstovai galbūt balandžio mėnesį galėtų atvykti į komiteto posėdį, jūs patys nutarsite kada ir padaryti pranešimus, pristatymus dėl to, koks darbas jau iki šiol atliktas. Bet jeigu mes galėtume parengti tuos Europos, europinius principus, Ir jeigu būtų politinė parama tam ir ne tik institucijose, bet ir valstybėse narėse, būtent tai ir yra UNIDVA dalyvavimo svarba nes ji taip pat mato, kad pasiekta daug pažangos Europos civilinės procedūros rytyje. Ir vėliau mes galėtume labai konkrečiai pasidalyti su jumis darbo rezultatais dėl šio konkretaus projekto. Ačiū už klausimą dėl skaitmeninę teisę ir autorių teisės. Pirmiausia pasakysiu, kad esu nešios ryties specialistė Bet galiu pasakyti, kad yra nedidelė pranešėjų grupė, kuri jau parengė pradinį pranešimą dėl komisijos konsultacijų, kurios įvyko praėjusiais metais. Ir mes norė, norėtume e, parengti savo nuomonę tuo klausimu ir uh, įsitraukti į šį darbą. Na, o dabar matau, kad kolegos galėtų mane papildyti, prašau. Norėčiau grįžti prie mūsų darbo principų. Jūs klausėte, ar mes manome, kad Europos autorių teisės, teisė kaip pavadinimas yra tinkamas. Problema ta, kad dabar pasakyti negalime, nes darbas dar tik tai prasidėjo, yra įsteigta darbo grupė, kuri atliks tą darbą. Uh, yra įvairūs instituto nariai, kurie irgi prisidės prie to darbo ir šiuo metu kol kas mes nežinome, koks bus to darbo rezultatas. Ir man tai atrodo, dėl to tas darbas ir atrodo toks įdomus. Būtent taip jis vyksta. Kaip jūs žinote, viskas, kas yra susijęs su internetu, neturi sienų. Ir bet kokios iniciatyvos, kurių imamės Europoje, turi būti primtinos kažkaip visam pasauliu. Dėl to darbas kartu su Amerikos teisės institutu ir kitomis pasaulio organizacijomis, WIPO ir kitomis, yra būtinas, kad mes pasiektumėme rezultatų. Kitas dalykas yra duomenys, jų srautai, juos galima atsisiųsti bet kur. Ir jeigu bandysi atkirsti šalį nuo tarptautinio interneto, vis tiek tą padaryti bus labai sudėtinga, nes yra programų, kaip būtų galima tą apeiti. Žinau, kad tomis programomis yra piknaudžiaujama ir vis tiek ta technika egzistuoja. Kol kas pozicijos mes neturime, pasiūlyta idėja yra gera, tačiau šiek tiek dvėjojame dėl galimybės ją pasiūlyti. Reikia atlikti daugiau tyrimų, reikia apsidairyti aplink tai, kas vyksta aplink Europą, pažiūrėti, ar kiti mums paseks mūsų pavyzdžių. Jums leidus dar ponas Būda užduotų klausimą, jeigu jūs neprieštaraujate. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Volis, Volis, kad atvykote. Jūsų veikla yra labai svarbi, kadangi tyrimuose yra teigiama, kad negali sužinoti absoliučios tiesos. Ir tai, apie ką mes kalbame Teisės reikalų komitete, būtent rytoj aptarsime pakeitimus. Ar jūs svarstėte nedidelės imties iškinių klausimą ir mokėjimų orderio klausimą? Tie dalykai dabar aptariami ir žvelgiu į pakeitimus, aš esu vienas iš pranešėjų. Ir kai kurie kolegos nori, kad ta procedūros, tos procedūros apskaitai būtų atsisakyta ir ar primtina, kad dabar vyksta diskusijos dėl sumos, minimalios sumos, dėl kurios gali būti pritaikomos ieškinių procedūros ir kad būtų galima tą sumą padidinti, kad juridiniai fiziniai asmenys galėtų pasinaudoti šią procedūrą. Ar jūs esate girdėję kokiu tai galbūt studijų apie tai, ar kokia būtų jūsų nuomonė šiuo klausimu? Dėkoju. Aš užjaučiu jūs, e, dirbant šį darbą. Klausimas yra labai sudėtingas ir svarbus, bet atsakysiu pasitelkdama kolegų žodžius. Tai nėra tas klausimas, ties kuriuo konkrečiai dirbome. Aš asmeniškai be jokios abejonės turiu nuomonę, bet man nebūtų galbūt teisinga dabar teikti, kad tai yra mūsų instituto nuomonė. Aš tik tai galiu pasakyti, kad e, mes šiek tiek dvėjojame kaip jau sakiau, mūsų organizacija yra gan jauna ir mes, kaip ir tikriausiai jūs, laukėme, kol pradės darbą, realų darbą naujoji komisija. Ir tame darbe mes bandysime tikrai kiek įmanoma jums padėti ir padėti komisijai. Ir taip pat, matyt, turėjau tą paminėti atsakydamas ir į ponos Vefkos klausimą, būtent, kad komisija labai atidžiai vertina mūsų darbą dėl civilinio proceso teisės ir žiūri, kas, kas vyksta, stebi, kas vyksta. Taigi aš tikiuosi, kad jie tikrai bus pasirengę pasinaudoti tam tikrais pasiūlymais. Ir atsakydama jūsų klausimą, aš galiu pateikti tik savo asmenę nuomonę, jos aš jums nepateiksiu, bet instituto vardu dėje negaliu pateikti nuomonės, tai nėra tas rytis, kurią mes e, esame tinkamai išanalizavę. Dėkoju. Ačiū, dėkoju už atsakymus. Visi klausimai jau buvo užduoti. Taigi, pirmininkė Volis ir jūsų kolegoms dėkoju, kad atvykote ir tikiuosi, kad tai nėra paskutinis kartas. Uh, with, uh, Tęsėme darbo tvarkę. Tai būtų aštuntasis mūsų darbo tvarkės klausimas dabar. Ir dabar dar vienas pristatymas. Lordos Vos, Anglijos, apel, Anglijos ir Vels apeliacinio teismo teisėjas, aukščiausio teismo kanceliarijoje jis dirbo anksčiau ir tikrai galės papasakoti apie specializuotus klausimus. Klausimus, e, kuriuos sprendžia ir šis komitetas, būtent intelektinė teisė, įmonių teisė, bankrotas ir taip toliau. O šiandien jisai daugiausia kalbės apie Europos teismų tarybų tinklą. Pirmojo, pirmasis jų e, pirmininkas buvo Luigi Bellinger, kuris buvo labai gerbiamas šio komiteto narys. Jeffrey Voss, žodis suteikiamas jums. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų įžanginį žodį. Aš manau, kad kažin ar galėsiu aptarti visus tos klausimus, kuriuos minėjote. Šiandien labai trumpai norėčiau paaiškinti, ką daro Europos teismų tarybų tinklas ką jis daro dabar ir ką jis siūlo ateičiai. Pirmiausia, tinklas yra institucijas jungianti organizacija, 20 tarybų, teismų tarybų sudaro šį tinklą iš 17 valstybių narių, 15 stebėtojų yra iš valstybių narių, kur teismų tarybų nėra. Ir aštuoni yra šioje kategorijoje, septyni yra iš šalių kandidačių, kurios dar nėra įstojusios Europos Sąjungą. Labai svarbu suprasti, kas yra teismo, teismų taryba ir ką jį daro, nes taryba sudaro labai svarbę konstitucijos dalį. Taryba teikia apsaugą, kurios reik, kuri reikalinga kiekvienai demokratiniai valstybei, kad užtikrintų teismų nepriklausomumą ir skatintų teisinės valstybės principus. Uh, Tai nereiškia, kad e, neįmanoma, neįmanomi nepriklausomi teismai, jeigu nėra teismų tarybos. Tačiau tokia taryba, mano vertinimu, suteikia patį veiksmingiausią europinį modelį ar sprendimą, kaip būtų galima atskirti trečią valstybės e, valdžią iš kitų dviejų valdžių, vykdomosios valdžios ir įstatymų leidybos valdžios. Uh, Ta taryba veikia kaip buferis, kuris leidžia teismų teisingumo sistemą valdyti nepriklausomai nuo kitų valstybės institucijų, kurių bylas tenka spręsti teisėjams. Mūsų tinklas leidžia ES teismų taryboms įsitraukti į dialogą, kurio tikslas gerinti bendradarbiavimą tarp jų ir užtikrinti abipusį pasitikėjimą tam, kad būtų keičiamasi geriausia praktika ir leisti teismams ES sąjungoje laiku ir veiksmingai bei aukštos kokybės teisingumą užtikrinti. Ir tai tikrai nėra lengvas uždavinys. Ir tai nėra paslaptis, kad laikai nėra lengvi kai kuriems teismams, netgi valstybėse narėse. Mūsų tinklo nariai dirba iš vien, kad pagerintų teisingumo sistemas, neįveda teisingumo sistema, nėra 100 procentų apsaugota. Mūsų tinklas skatina bendradarbiavimą tarp Europos teismų, skatina bendradarbiavimą, keitimąsi nuomonėmis ir geriausios praktikos įgyvendinimą. Taigi palaipsniui mes tokiu būdu siekiame bendros europinės teismų kultūros. Ir tam tikslui mums reikia pabandyti surasti bendras vertybės, tikslus ir praktiką. Mūsų tinklo veikla tikrai padidina abipusį supratimą tarp tarybo, tarybų ir pačių teisėjų. Pastaraisiais metais mūsų tinklo projektų komandos nustatė minimalius standartus tokiose srityse kaip teismų etika, teisėjų skirimas ir karjera, taip pat teisėjų vertinimas ir nejudinamumas, pasitikėjimas teisėjais ir abipusis teismų pasitikėjimas. Šiais metais yra numatytas projektas dėl teismų disciplinos standartų, tai teismų drausmės standartų, tai yra labai svarbus klausimas Europos Sąjungoje ir šalyse kandidatėse. Taigi dėl šios priežasties mūsų tinklas domisi taip pat ir teisėjų mokymais. Mes e, aktyviai bendradarbiavome su Europos teismų mokymo tinklu, teisėjų mokymo tinklu. Ir aš neseniai tapau šio tinklo pirmininku ir labai domiuosi ne tik standartų nustatymų, tai- tačiau ir tolesnių mūsų plėtros, mūsų tinklo plėtros etapų, kuomet jau reikia įgyvendinti tuos standartus. Ir aš tikiuosi, kad ateityje mes daug dėmesio skirsime standartų įgyvendinimui ir geriausiai praktikai bei gairėms, tokiu būdu gerindami teismų sistemas, laikydamiesi tų standartų. Per pasarosius keletą metų mes veikiame pagal tokią sistemą, kai tarybos nariai ir stebėtojai gali siekti paramos iš mūsų tinklo, kai susiduria su konkrečiais sunkumais. Ir ta sistema buvo pasinaudota, kelios tarybos pasinaudojo Slovakijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje ir neseniai Albanijos taryba pasinaudojo šią paslaugą. Mūsų tinklas taip pat yra įtrauktas į ambicingą projektą, kuris vyksta jau dviejus metus, kuriuo bandoma uh, sukurti ir įgyvendinti teismų nepriklausomumo ir atskaitomybės situaciją valstybėse narėse. Mes kuria, sukūrėme nedidelės dialogo grupės, kurioms priklauso keturi nariai ir stebėtojai, kurių tikslas ieškoti sprendimų, kaip būtų galima pagerinti kiekvieną teismų sistemą konkrečioje srityje, kur rezultatai nėra pakankami. Tai yra ambicingas tikslas, nes teismų sistemos uh, ir teismų tarybos ne visuomet nori tirti tas rytis, kur rezultatai nėra pakankami savo pačių teismų sistemose. Mūsų tinklas ragina siekti savalaikio veiksmingo teisingumo. Vilkinimas yra teisingumo priešas ir užsi, užvilkintos bylos kelia daug problemų. Mūsų tinklas rengia regionių seminarus, kur bandome surasti sprendimų šiai aktualiai problemai. Pastaraisiais metais mūsų tinklas taip pat aktyviai bendradarbiavo ir su Teisingumo generaliniu direktoratu, rengiant Teisingumo suvestinių rezultatų suvestinės. Mes siekiame struktūrinių garantijų tam, kad e, teismai būtų nepriklausomi ir aš manau, kad e, Teisingumo generalinis direktoratas gavo paramos iš mūsų tinklo tam, kad e, teisingumo rezultatų suvestinės būtų sėkmingos ir mes remiame komisijos pastangas šioje srityje. Nacionalinės teismų sistemos leidžia piliečiams naudotis ES teiktomis teisėmis ir jų nepriklausomumas bei skaitomybė yra labai svarbu, nes be to tinkamas ES teisės aktų įgyvendinimas ir pritaikymas nebus uh, įmanomas ir piliečiams bus sudėtinga gauti, gauti tas teisės, kurios numatytos Hartijoje. Taip pat reikia e, tinkamai suprasti, kad labai svarbu, jog ES teisingumo sistema veiktų tinkamai, jeigu politikai, piliečiai ir teisėjai visi pripažins, jog reikalinga užtikrinti realų teisėjų nepriklausomumą, realią teismų atskaitomybę, skaidrumo trūkumas, nuo kurio kenčia daug teismų sistemų, nepakankami finansai nebūtų tokiu atveju toleruojama ES. Bet kuriu atveju visuomenė švietimas ir teisėjų mokymai yra svarbus dalykai, bandant įrodinti, kad teismų sistema suteikia geresnę paslaugą piliečiams, kuriems tarnauja aš per savo dešimties metų pirmininkavimą esu pasirengęs gerinti tinklo bendradarbiavimą su ES institucijomis. Ir aš bandysiu pasirūpinti, kad politikai, parlamentarai, teisėjai ir teismų tarybos visi judėtų tą pačią linkmę, tą pačią kryptimį. Kadangi esame vienintelis ES institucinis tinklas dirbantis su teismų sistemomis. Mūsų tinklas turėtų rodyti kelią, kaip gerinti standartus, nustatyti problemas, su kuriomis susiduria tarybos ES ir problemas, su kuriomis susiduria teismai, skatinti realius veiksmingus sprendimus. Ir aš manau, kad mes jau esame prasmingai prisidėję prie tų procesų, bet šio komiteto, su šio komiteto ir parlamento parama mes galėsime dar daugiau nuveikti, kad pagerėtų teisingumo sistemos kokybė Europos Sąjungoje. Galiausiai tinklas ir jo nariai gali ir Europos Sąjungos institucijoms pasiūlyti teisminę perspektyvą, vertinant teisinius ir kitus klausimus susijusius su teisingumo vykdymu. Ir šioje srityje mes susidomėjimu sekame kolegų darbą Europos teisės institute ir ypatingai projektas, kuriuo bandoma parengti Europos civilinių procesų kodeksą. Pirmininkė, mielai atsakysiu į klausimus tomis temomis, apie kurias kalbėjau ir, aišku, dėl bankroto autorių teisių ar bet kurios uh, kitus e, klausimus, kuriuos jūs minėjote anksčiau, ties kuriais aš dirbau savo ankstesnėje karjeroje, bet kažin, ar tam mums užteks laiko. Uh, thank you, Lord Justice. Ačiū už e, jūsų pristatymą. Jis parodo ne tik jūsų veiklos svarbą, tačiau taip pat atskleidžia ir jūsų pagalbos, kurią galite suteikti mūsų institucijai potencialą. Jūs priepiate tikrai labai daug teisės ryčių, kurios mus domina, tačiau prašau narių neužduoti klausimų iš šių sričių, o susitelkti į e, jūsų prezentacijos esmę. Pirmąjį klausimą užduos ponas Karimas, labai ačiū pirmininkė. Iš tiesų, aš netgi visiškai nenoriu klausimų užduoti. Aš tik norėjau pasakyti, kaip man džiugu e, matyti e, mūsų pranešėjo šiame komitete. Paskutinį kartą mes sustikome Islamabade, e, kur jūs labai naudingą darbą atlikote Teisingumo ministerijos pavedimu. Ir tikrai noriu Jūs patikinti, kad e, Europos parlamento Teisės reikalų komiteto nariai yra pasirengę su jumis bendradarbiauti visose sritise ir tikrai galite mus laikyti tinkamų partnerių. Dar kartą noriu pasidžiaugti jūs čia matydamas. Ar dar būtų klausimų? Marinių Pintų. Norėjau paklausti, kaip galima iš esmės reformuoti ES teismų sistemą. Mes kalbame apie būtinybę atnaujinti uh, teismų sistemą pritaikant ją prie demokratijos poreikių ir kartu atsižvelgiant į tam tikrus uh, poslinkius ekonomikoje, su pilietybė susijusiose sritise, kadangi valstybės narės laikosi pakankamai skirtingų požiūrių. Taigi, kaip reikėtų vykdyti teisingumą ir uh, kaip turėtų atrodyti tas uh, tikrasis teisėjas Europos Sąjungoje. Ar galėtų teisėjų dirbti 26-27 metų, ką tik mokslus baigęs asmo, ar jis dar turėtų būti sukaupęs ir tam tikros asmenės patirties arba profesinės patirties vadovauti sveiką nuovoką. Kita vertus, daugelį valstybių narių, taip pat ir mano šalyje administraciniai, administraciniai teismai yra nepriklausomos institucijos, prokurorai ir teisėjai yra susibūrę į tam tikras profsąjungas, gali streikuoti, pavyzdžiui, ir kaip tokie dalykai deras su ta teisingumo sistema, kuri turėtų būti aukščiau iškilusi virš su skirtingų interesų, ypač turint omenyje egzistuojančias teisėjų profsąjungos. Taigi, kaip būtų galima atskirti šias galės jų viduje. Aš buvau Portugalijos advokatų tarybos pirmininku ir tiek mano šalyje, tiek kitose ES šalyse sakykime, atskirti teismų sistemą nuo politikos, tačiau vis dažniau mes matome, kad teismai yra politizuojami. Ir mano šalyje galime pastebėti dar blogesnių reiškinių, tai yra politikos e, tokių reiškinių, kai teismai daro įtaką politikams. Taigi, ar galėtumėte pasiūlyti, kaip įspręsti šią problemą, jeigu manote, kad čia yra problema. Pirmininkas, e, daugiau klausimų nėra, taigi jums suteikime galimybę atsakyti. Ačiū už klausimą. Manau, kad e, atsakymui prireiktų pusvalandžio, tai aš pabandysiu trumpai atsakyti, kaip galime reformuoti teisingumo sistemą Europos Sąjungoje. Atsakymas yra palaipsniui, nes e, Roma taip pat nebuvo per vieną dieną pastatyti. Reikia e, teisės saugos institucijas, teismų institucijas skatinti bendrabiauti, kad jos viena kitą geriau pažintų, perimtų kiekvienoje sistemoje esančius teigiamus dalykus, naudingus dalykus. Taip pat reikia nepamiršti ir ekonomikos raidos. Aš norėjau atkreipti dėmesį į labai svarbų dalyką. Kalbėjau apie tai, kad ne viena ekonominė sąjunga negali tikėtis sėkmės, jeigu neturės patikimos teismus sistemos ir todėl teismai, teisingumo sistema yra daug svarbesnė ekonomikai nei žmonės manot. Mes turime piliečiams parodyti, kad e, kiekviena valstybėje narėje teismų sistema yra veiksminga, priešingų atveju ekonomika nuo to tik tai kenties. Labai svarbu suvokti, kad daug žmonių Europoje mano, kad e, tarp civilinės teisės arba precedento teisės sistemos yra tokie didžiuliai skirtumai, kad, jie, kad jos apskritai nedėra tarpusavį. Aš laikausi priešingo požiūrio. Kiekviena teisingumo sistema siekia to paties užtikrinti kiekvienam piliečiui teisingumą e, baudžiamojoje, civilinėje šeimos administracinėje teisėje, kitose teisės rytise. Ir aš manau, kad kiekviena teisės sistema pasirinka tik truputėlį skirtingus būdus, kaip siekdama šio tikslo. Todėl pasaulyje iš tiesų yra labai daug galimybių pasiekti to paties tikslo skirtingais būdais. Ir aš e, domėjausi ne tik Europos, tačiau viso pasaulio teismų sistemoje, teismų teisingumo sistemomis. Ir iš tiesų. Uh, E, buvau nustebęs tuo, kaip tos skirtingos e, teismų arba teisės sistemos e, yra tarpusavėje panašios. Mano šalyje visi teisėjai yra tokio paties amžiaus kaip aš ir tai tikrai nėra labai gerai, galbūt mes pamėginsime šią sistemą pakeisti, kad teisėjų amžius sumažėtų šiek tiek kalbant apie teisėjų profsąjungas, kai kuriuose šalise jos yra labai įtakingos, tačiau toks tarp institucinis tinklas, e, toks kaip mūsų, e, būtent ir siekia užtikrinti teismų nepriklausomumą ir atskaitomybę, kurią reikėtų pasinaudoti piliečių labui. E, Mes siekiame sukurti tokią sistemos struktūrą, kuri būtų naudinga konkrečiai šaliai ir e, valstybei. Ir aš jau kalbėjau apie tai, kad mes tikrai esame ta trečioji valdžia ir ją atstovaujama. Grįžtant prie jūsų pirmojo klausimo, galima reformuoti Europos teismų sistemą. Manau, kad e, bendradarbiaudami tarpusavyje, tokiu būdu, kaip mes siekiame, galime pagerinti teismų sistemos darbą. Su laiku taip atsitiks ir todėl e, vienų šalių e, teismų teisingumo sistemos jums labiau pasitikėti kitų šalių teis sistemomis ir aš to siekiu, kaip būdamas tinklo pirmininko. Pirmininkas, ačiū, kadangi daugiau klausimų nėra. Noriu Jums padėkoti už tai, kad pagerbėte mūsų savo atvykimu. Esu tikras, kad sugebėsime pasinaudoti Jūsų tinklo galimybėmis ateityje, taigi dar kartą dėkui, kad atvykote. Uh, the following point So I must ask every Kitas darbo tvarkės klausimas bus svarstomas uždarame posėdėje, taigi paprašyčiau visų, kurie nedalyvaus uždarame posėdėje, išeiti.